Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf von heute Morgen. Gerbėmieji, prateskime šios dienos posėdį. Šiandien kalbėsime apie įmonių sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčių. Kalbėsime apie šią temą, tai yra mūsų kompetencijos rytis čia parlamente. Ir man džiugu, kad šiandien mes galime surenkti klausimus šią temą. Ponas Novakov yra mūsų pranešėjas. Jam netrukus suteiksiu žodį. Aš tikiuosi, kad įvyks įdomi diskusija šiuo klausimu. Dabar žodis Andrėjui. Ačiū pirmininkė, man labai malonu dalyvauti šiandien šiuose klausimuose. Šiandien galėsime aptarti labai rimtą temą. Ir tai, aišku, tema susijusi su biudžeto kontrolė, bet tikiuosi, kad šios diskusijos nebus tiesiog eilinės diskusijos mūsų komitete, bet kad jos duos konkrečių uh, rezultatų. Mes žinome, kad sukčiavimas PVM srityje lemia didžiulius nuostolius ES biudžetui 50 milijardų eurų kasmet. Apie tokias sumas kalbame. Taigi mes turime spręsti šią tikrai svarbią problemą ir dažnai mes nepakankamai įvertiname tą žalą, kurią Europos biudžetui daro mm, tokių didžiulių sumų netekimas. 2013-aisiais e, apie 170 milijardų eurų PVM nebuvo surinkta ir mm, aš manau, kad mes tikrai nenorime, kad tai pasikartotų. Nes e, bendros PVM pajamos ES yra apie trilijoną, tri, trilijonas. Tri, Ir aš e, manau, kad naujoji komisijos siūloma sistema e, tikrai padės. E, Tikimės, kad komisijos pasiūlymas padės sumažinti nuostolius dėl sukčiavimo 80 procentų. Taigi yra tikrai mm, svarbus tikslas Žinome, kad vis dar yra per didelė administracinė našta, ypač PVM srityje, ir mm, tai kelia tokią struktūrinę ar aplinkos ar sukčiavimo aplinką sukuria. Taigi mes turime tikrai taikyti griežtesnę kontrolę pagristą rizikos vertinimu ir tai taip pat reikšmingai prisidėtų. Aš manau, kad įmonės startuolės ES turėtų E, nuspelnyti mūsų ypatingo dėmesio, jis turėtų, jiems turėtų būti taikomas arba mm, žemesnis PVM, arba jos turi gauti techninę pagalbą. E, dėl štai kokių priežasčių. Pirmiausia, šios naujos įmonės, įmonės startuolės yra mm, svarbios ES ekonomikai ir svarbu, kad jos būtų supažindintos su tuo, kaip veikia PVM sistema. Ir mm, svarbu būtent įmoniai, kuriantis jau pradėti mm, e, suteikti jiems tokios kompetencijos, kurios padėtų vėliau išvengti ar užkirsti kelią PVM sukčiavimą. Mm, Steven Quest, taksud generalinio direktorato, kiti kolegos iš taksud direktorato, Jarko Liliander iš Suomijos, tikiuosi ištariau teisingai, uh, Steven Barins, EBPO atstovas, toliau KPMG atstovai dalyvavo nagrinėjančių klausimą ir džiugiuosi, kad ir verslo, ir konsultacinių įmonių atstovai dalyvavo diskusijose. Ir šiandien dalyvaus šį vakarą rengiamame susitikime. Ačiū. ES kompetencija kovos su PVM sukčiavimu srityje yra mums svarbi sritis. Mes turime išklausyti šiandien įvairius argumentus ir aptarti šią sritį, kuri yra Europinės kompetencijos sritis bei uh, ką tai reiškia valstybėms narėms. Kai kurios valstybės narės nelabai tiki, kad mes galime būti naudingi šio požiūriu, taip ir manoma ir mano valstybėje narėje, mm, bet galbūt mums pavyks um, įrodyti, kad yra kitaip. Mes išgirsime šiandien pono Kesslerio pasisakymą, bet pirmiausia žodis Stevenui Questui, Taksud generalinio direktorato vadovui. Ačiū mm, daktarė Greslė, ačiū taip pat ponui Navakov e, pranešėjui. Mes džiaugiamės šiandien dalyvaudami šiame susitikime mm, aptart, ir galėdami aptarti šį svarbų klausimą. Kaip sakė pranešėjas, mm, dabar PVM trūkumas yra apie 170 milijonų ES. Ir tai rodo, kad e, laikas mums intensyvinti savo pastangas, kad galėtume geriau surinkti PVM ir kovoti su sukčiavimu. Eurobarometro tyrimas, kurį ką tik paskelbė Europos parlamentas, E, rodo, kad 66 procentai apklaustųjų mano, kad ES veiksmai yra nepakankami kovojant e, su e, sukčiavimu PVM ir 75 procentai nori, kad ES imtųsi aktyvesnių veiksmų. Taigi aš manau, kad tai puikiai iliustruoja mūsų tikslų mastą ir mes šiandien turime pakalbėti, kaip užtikrinti geresnį PVM surinkimą ir užkirsti kelią PVM sukčiavimui. Uh, Bendroje rinkoje bendradarbiavimas tarp valstybių narių administracijų yra labai svarbus elementas, jei norime, kad mokesčiai būtų surenkami veiksmingai. Ir aš manau, kad komisijos ir auditorumų ataskaitos apie tai, kaip valstybės narės naudoja dabar egzistuojamis bendradarbiavimo priemonės PVM srityje, rodo, kad tikrai yra dar erdvės stiprinti tarp valstybinį bendradarbiavimą šioje srityje. Kaip žinote, komisija neseniai pateikė veiksmų planą dėl PVM. Jis pasirodė šių metų balandžio mėnesį. Ir ten yra išdėstyta detali darbo atverkė, kaip galima būtų modernizuoti PVM politiką Europoje. Aš pasistengsiu mm, e, pristatyti keturias sritis šiame veiksmų plane, kurios yra aktualiausios mūsų aptariamų klausimų požiūriu. Pirmiausia, administracinis bendradarbiavimas e, turi apimti ne vien keitimas informaciją, bet teikimą informacijos e, iš vienos valstybės narės kitai valstybei e, nariai laikantis domenų apsaugos taisyklių. Tai reiškia, kad automatiškai turi būti teikiama informacija kitoms valstybėms narėms ir kalbant apie tai, kas turėtų turėti prieigą prie tos informacijos ar mokesčių inspekcijos, ar ir, pavyzdžiui, muitinių tarnybos valstybėse narėse. Nes e, svarbu iš tikrųjų tinkamai apibriežti prieigą prie informacijos, ne vien uh, patį keitimosi ar informacijos teikimo mechanizmą. Kitas logiškas žingsnis būtų valstybių narių ekspertams dirbti kartu, analizuoti gautą informaciją ir imti skubių veiksmų. Tam reikia sustiprinti dabartinį tinklą, vadinamą Eurofisk, tai yra e, valstybių narių šios ryties ekspertų tinklas ir svarbu e, didinti rizikos vertinimo gebėjimus. Vėlgi mes turime galvoti apie administracinį bendradarbiavimą už ES sienų ir komisija ES vardu, pavyzdžiui, derasi dėl susitarimo, kuriuo bus praplėstas ES bendradarbiavimo mechanizmas e, ir bus užtikrintas administracinis bendradarbiavimas su Norvegija. Tikimės, kad vėliau ir kiti mūsų e, partneriai bus įtraukti į tokį bendradarbiavimą. E, dar vienas svarbus e, aspektas e, - mokesčių administracijų bendradarbiavimas su verslo atstovais. Mūsų veiksmų plane mes taip pat numatėme ir pirmasis gairės tokio bendradarbiavimo tarp administracijų ir verslo įstaigų, ypa, verslo įmonių, ypač telekomunikacijų sektoriuje. Komisija taip pat yra pasirengusi labiau akcentuoti PVM formą, kuriame kartu dirba verslo atstovai ir mokesčio administracijos. Ypač tame forume svarbu. Svarbu tai, kad šiame forume dalyvauja mažosios ir vidutinės įmonės ir taip pat čia skatinamas tarp valstybinis bendradarbiavimas. Trečias rytis, kuriai mes skiriame daug dėmesio, tai Parama valstybėms narėms modernizuojant ir stiprinant e, jų mokesčių administracijas ir jų gebėjimus. Uh, Siekiama stiprinti valstybių narių gebėjimus surinkti PVM, kovoti su sukčiavimu ir bendradarbiauti. Ir čia komisija gali mm, pasitarnauti pateikdama platformą, kurioje, kurioje būtų galima dalintis patirtimi ir strateginių, ir veiklos požiūrių. Ir mes galime taip pat mm, padėti su techninė, padėti teikdami techninę pagalbą didinti nacionalinius gebėjimus, taip pat žmogiškųjų išteklių srityje, tai yra labai svarbu kovojant su PVM mm, sukčiavimu. Ir galiausiai e, Europos semestras tai yra labai svarbi priemonė, kuria siekiama užtikrinti sažiningumą ir teisėtumą mokesčių srityje. Mm, mm, kalbama apie vykdymo užtikrinimo priemonę, skaidrumą ir administracinį bendradarbiavimą. Tai yra labai svarbus, toks lygiai gretus uh, E, instrumentas taikomas su PVM teisės aktais. Mes galime tikrai taip sustiprinti valstybių narių pastangas didinti savo gebėjimus kovoti su sukčiavimu PVM srityje. Ir baigiant, e, labai svarbu pabrėžti PVM svarbą kaip įplaukų, įplaukų prasme. Taip pat e, svarbu apsaugoti šį svarbų pajamų šaltinį, svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp mokesčių administracijų. Tokia yra mūsų veiksmų plano esmė. Aš tikrai šiandien neturiu e, laiko labai išsamei šį planą pristatyti, bet e, veiksmų plane jo jame išdėstyti, kokie pagrindiniai veiksmai e, padės mums užtikrinti tinkamą mokesčių režimą ir užtikrinti tinkamą mokesčių politiką, kuri dabar galbūt netitinka šios dienos reikalavimų. Ir taip pat e, turime kalbėti apie pagalbinės priemonės skirtas e, konkretiems sektoriams. E, tos problemos gali būti susijusios su skaitmeninė rinka ar MVI, ar tai, apie ką kalbėjau šiandien. Administracinio bendradarbiavimo stiprinimas, bendradarbiavimas tarp valstybių narių mokesčių administracijų siekant kovoti su sukčiavimu PVM. Aš tikiuosi, kad e, aiškus e, yra aiški šio veiksmų plano esmė ir aš mielai dalyvausiu tolesnėse diskusijose. Ačiū. Ir toliau e, išklausysime Olafo generalinio direktoriaus pono Kessler. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte. Dėkoju ir pranešėjui ponui Novakov. Aš tikrai galiu pritarti viskam, ką ką tik sakė kolega ir nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta. Aš norėčiau ypatingą dėmesį skirti tarp valstybiniam aspektui, kalbant apie sukčiavimą PVM. Uh, Jau buvo minėtas neseniai atliktas tyrimas, kuriame mm, sakoma, kad yra prarandama 50 milijardų dėl PVM sukčiavimo tarp valstybinių mastų. E, tai jeigu iš viso nesurinkama 170 milijonų, e, PVM, tai matome, kad didžiulės sumos yra prarandamos um, dėl tarpvalstybinio mm, sukčiavimo atveju. Iš tikrųjų, PVM sukčiavimo žala yra didžiulė. E, kalbu čia apie karuselinio sukčiavimo atvejus. E, tokios sistemos yra tikrai lengvai įsteigimas, labai nesudėtinga įsteigti laikiną ar fiktyvę įmonę kitoje valstybėje narėje. Tai tikrai labai nesunku ir labai pelninga. Ir turime tiesiai tai pasakyti. Tokius e, struktūras, tokias fiktyves įmonės sunku e, rasti, sunku nustatyti, o kai jos yra um, identifikuojamos, e, sunku jas nubausti. Bet toks sukčiavimas yra sunkiai e, nustatomas, nes iš tikrųjų visų valstybių narių interesai skirtingi ir nėra tinkamo bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Arba bendravimas valstybių narių yra nepakankamas. Ne visos valstybės narės vienodai suinteresuotos. Nuostolius patiria viena valstybė narė tokių sukčiavimo schemų atveju. Tai kalbant apie tarpvalstybinį PVM sukčiavimą, nacionalinių tyrimo institucijų ar nacionalinių muitinių ar mokesčių administracijų pastangų e, nepakanka, nes e, nusikaltimas, e, kaip buvo toks, yra tarp valstybinis, taigi yra struktūrinių sunkumų, kurie neleidžia laiku išsiaiškinti tokių sukčiavimo atvejų. Tai iš tikrųjų geresnis bendradarbiavimas gali padėti sumažinti sukčiavimo atveju, bet ne visiškai juos e, eliminuoti. Mm. Nes e, iš tikrųjų tyrimų užsima nacionalinės institucijos, o sukčiavimas yra tarp valstybinis. Aš galėčiau pateikti tokių tipinių sukčiavimo atvejų, tai pavyzdžiui, muitinių sistemoje CP42 vadinami e, sukčiavimo atvejai. Tai yra muitinių, muitinėse, muitinių sukčiavimo atvejai, e, kurie e, lemia PVM nesurinkimą valstybėse narėse prekes laikinai importuojamos į ES ar į kažkokią valstybę narę, bet vėliau e, transportuojamos į kitą valstybę narę, kur turi būti sumokėtas PVM. Taigi gavusioji valstybė narė e, visiškai nesirūpina, kur tos prekes, e, tarkime, prekes siunčiamos į Lenkiją. Bet jis niekada nepasiekė Lenkijoje, Lenkijos. Lenkijos. Bet Lenkai net nežino, kad kažkas Niderlanduose, tarkim, nusprendė, kad tas prekes bus nusiųstos į Lenkiją. Taigi niekas e, nesima atlikti reikiamų veiksmų ir ne todėl, kad kažkas nelieka savo funkcijų. Ir e, iš tikrųjų netgi užtikrinus geresnį bendradarbiavimą, tokiu atveju nebus išvengta. Nes iš tikrųjų yra tokių importo tranzito atvejų, kai tokius sukčiavimą iš tikrųjų sunku išsiaiškinti. Taigi kalbame apie tarp valstybinius atvejus, kai dažnai įsitraukusios organizuoto nusikalstamumo e, grupuotės ir ta problema turi būti sprendžiama europiniu, tarp valstybiniu mastu jau buvo minėtas auditorumų, minėta auditorumų ataskaita, kur yra nurodytos um, struktūrinės problemos. Teisinių požiūrių, kadangi mes esame teisėkuros institucijos komitete, tai mes žinome, bent jau visi čia esantis žinome, kad e, sutartyje yra teisinis pagrindas 325 straipsnis. Ir aš čia mm, aiškinu tiems, kas viską puikiai žino, bet mes turime galbūt prisiminti visą tai, pakartoti, tai pirmininkė puikiai žino, kad mes nuolat ir nuolat turim kai kurios dalykus kartoti, būtent, kad yra atitinkamos prievalės numatytos sutartyje. Tai yra ES kompetencija. Ir e, štai matote skaidrę. Yra buvusi ne viena byla nagrinėta teisingumo teisme ir mm, ne vieną kartą jau teismas pasakė, kad tai yra ES kompetencijos rytis e, ir kad reikalingi atitinkamo lygio tyrimai. Aš esu Olafo vadovas, tai gali, ma, gali kažkas pasakyti, tai kągi daro Olafas praktiškai. Mes e, nieko nedarom iš principo. Taip mes kūrėme politiką, e, sakome komisijai tai, ką komisija jau žino, Taip pat e, informuojam parlamentą apie tai, ką parlamentas jau žino, kaip kad aš šiandien darau. Taigi mes prisidedame prie politikos formavimo. Mes taip pat, kaip jūs žinote, atsakingi už programą, e, kuri, kuria skatinama stiprinti bendradarbiavimą atitinkamų institucijų, bet tai praktiškai nedaug prisideda prie kovos su sukčiavimu. Ką mes galėtume padaryti? Ir grįžtant prie Olafo archyvų, tarkim, tai, ką Olafas pradėjo daryti prieš daugelį metų ir paskui sustojo, tai Olafas užsiemė tam tikrais tyrimais, nes tai tikrai yra mūsų įgaliojimų dalis. Jau minėjau 325 sutarties straipsnį, taip pat teisingumo teismo sprendimus, kuriais pripažįstama, kad kalbama apie ES finansinius interesus. Bet 2006-aisiais e, mano pirmtakas nusprendė sustabdyti mūsų tyrimus, nes mes, e, mums nepavyko sėkmingai šią veiklą užsiimti dėl įvairių priežasčių, bet pirmiausia dėl to, kad valstybės narės to nepageidauja. Taip pat kaip jos nenori pripažinti, kad tai yra ES reikalas. Gal yra tam tikrų išimčių. Viena kita valstybė narė, Italija, tarkim, laikosi kitokio požiūrio, bet to nepakanka. Mes kalbam apie tarp valstybinį, tarp valstybinį sukčiavimo atvejus. Jūs minėjote, Stefanai, Eurofisk, tai yra labai svarbi priemonė, bet mes, Olaf, mums niekada nebuvo leista dalytis Eurofisk duomenimis. Tai jeigu valstybės narės nenori dalytis tais duomenimis, tai kaip galima užtikrinti tyrimą? Ir kaip jūs puikiai žinote, pirmininkė, mes turime labai nedaug tyrimo priemonių e, ir mes jomis naudojamės, bet tikrinimai vietoje, labai svarbi tyrimo priemonė, e, negali būti taikoma tokių tyrimų atveju, nes kalbame apie muitinės, taigi tai yra neįmanoma ir mums reikėtų atnaujinti Olafo turimas priemonės, tą priemonių rinkinį, kurį mes jau turime, bet teisiškai negalime jų taikyti. Galbūt tai nėra labai svarbu, Bet būtų gerai iš tikrųjų atnaujinti ir Olafo dabartinį reglamentą, nustatyti atitinkamas priemonės susijusias su prieiga prie banko sąskaitų. Mes dabar neturim tokios prieigos, tai kaip mes galim atlikti atitinkamus tyrimus. E, tai todėl Olafas e, iš tikrųjų gali būti sprendimo dalis kartu be abejo su nacionalinėmis institucijomis. Mes e, turėtume dirbti kartu koordinavimo ir tyrimo darbą. Jeigu valstybės narės sutiktų, nors jos kol kas priešinasi, nesutinka, kad mes įsitrauktume. Ir jeigu būtų atnaujintas Olafo tyrimo priemonių rinkinys. Mes europiečiai, mes galėtume um, veikti savo kompetencijos um, ribose. Ir galbūt būtų lengviau um, atsekti sukčiavimo atvejus. Ir galiausiai um, Europos prokuratūra. Dėl tų pačių mano minėtų priežasčių Europos prokuratūra taip pat būtų labai svarbi e, sprendimo dalis. Transnacionaliniai, tarpvalstybiniai e, europiniai nusikaltimai, tokie kaip PVM sukčiavimas, reikalauja tarpvalstybinių europinio atsako, tarp, tarpvalstybinio europinio tyrimo. Ir Europos prokuratura turėtų būti atsakinga m, mm, už tokius e, tyrimus. Ir tuo turėtų būti suinteresuotas e, ir valstybės narės. Pirmininkė, jūs puikiai žinote, kad mes turime PIF direktyvą, mm, Sąjungos finansinių interesų apsaugos direktyvą, kuri blokuota taryboje ir taryba panašu, kad nenori pripažinti, kad PVM nusikaltimai yra PIF direktyvos dalis. Na ir tai atsiliepia galimoms um, Europos prokuratūros kompetencijoms. Bet svarbu, kad um, ir teisminių, ir baudžiamojo persekiojimo uh, E, lygmenių būtų vykdomi europiniai tyrimai dėl įmonių sukčiavimų PVM. Tai būtų tikrai mm, reikalingi pokyčiai dabartinėje sistemoje. Ačiū. Labai ačiū. E, PVM vengimas per sienas e, kaip klausimas reikalaujantis specialių sprendimo priemonių jau daug laiko yra sprendžiamas. Pažanga atrodo sraigės greičiu eina. Pats laikas e, gerinti padėtį, kad sukurtume EPPO, turime pagerinti turimas teisinės priemonės, įvertinti jų nešamą papildomą vertę. Bet kaip ten bebūtų, dėkuoju už jūsų pasisakymus ir eikime toliau pagal darbo atvarkę. Aš pati turiu tik tai keletą klausimus kalbėti, ponė Keslerė, apie Eurofisk. Smulki priemonė, tai yra lyginant su tuo, ko mums iš tiesų reikia. Eurofisk nedalyvauja visose valstybėse narėse, tai yra laisvanoriška programa. Uh, Taigi, kokios naudos tai gali atnešti? Ar tai patenkina mūsų poreikius? E, atgalinio apmokestinimo procedūra, ponas Langė, parlamento pranešėjas kalbėjo apie tai, buvo planuojamas bandomasis projektas. Ir tada pateikčiau klausimą jums abiems štai kokį. Ko galime tikėtis iš tokių bandomųjų projektų? jau paminėtas pranešėjas Andrėjas, kuris e, turbūt kalbės apie tai, bet gal dabar ponas Novikov pakalbės. Ir aš savo ruoštų norėčiau pateikti klausimų e, kalbėjusiesiems. Norėjau sužinoti, kokia yra procedūra, kaip Olafas galėtų išplėsti savo galimybės konkrečias bylas nagrinėti valstybėse narėse įskaitant ir e, galimybės e, gauti informaciją apie bankų sąskaitas, jeigu būtina išsiaiškinti sukčiavimo atvejį. Turiu galvoje ES pinigų sukčiavimą. Nes kitaip mes e, problemas išskiriame, bet konkrečių pasiūlymų neteikėme. Čia aš galėčiau Jums pritarti, kai e, matome, kad nusikaltimas vyksta per sienas ir politinės priemonės taikomas turi būti per sienas, neapsiribuoti sienomis. Yra kai žmonių, yra grupių, kurios e, nekokių kėslų turi gyvenime ir jie labai gerai vieni su kitais bendrauja ir sugeba sukčiauti. Tačiau, kai reikia komunikuoti administracinėms institucijoms, matom daugybę barjerų. Taigi, kokia procedūra, ką reikėtų daryti ir kada reikėtų daryti. Ačiū. Ponui Kessleriui tokį klausimą pateiksiu. Javo hat auch... Kolega Javo. Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū, Andrei, kad suorganizavai šį klausimą. Gaila, kad jis vyksta prieš pat vasaros atostogas ir nėra labai daug dalyvių. E, vis tik tai manau, kad šis klausimas labai svarbus. Gal galėčiau pristatyti savo poziciją, kai yra šiek tiek kitokia. Vis tik e, tarp specialistų jau ilgą laiką vyksta diskusijos, ką ES galėtų padaryti, kovodama su PVM nusikaltimais, koks yra ES institucijų veiklos teisinis pagrindas, kokios gali būti teisinės ir institucinės problemų e, sprendimo galimybės. Tačiau aš pats asmeniškai susitikinęs, kad tai nėra nei teisinė, nei institucinė, nei profesinė tema. Mes kalbame apie politinę temą. Akivaizdžiai matėme, kad ypač iš generalinio direktorius Kislerio pasisakymo, susiveda į tai, kad valstybių narių bendradarbiavimas yra labai problematiškas. Prastai jos viena kita atsiskaito nepakankamai bendradarbiaujama. Tačiau iš esmės taip nėra dėl to, kad e, teisės aktai e, būtų blogi ar institucinės, jos neturėtų politinės valios. Taip nėra, mes turim išvengti tas tokių dalykų. Mes visi žinome, šioje salėje sėdėdami Džioanis puikiai apie tai e, pasisakė, kad e, Europos institucijos neturi tyriamųjų galimybių. Jos negali važiuoti į valstybės narės ir ištirti kiekvieną atvejį atskirai. Olafas turi pasikliauti valstybių narių pačių pateikiamą informaciją. Sankcijos yra grinai valstybių narių rankose, todėl negalime tokiu atveju nieko tikėtis, kad kas nors pasikeis. Manau, kad galiausiai reikėtų stengtis PVM sukčiavimo problemą iškelti iki Europos lygmens. Tačiau tam reikia daugiau politikų susitarimų ir nelabai e, įsivaizduoju, kaip tą būtų galima padaryti. Politinės paramos šies klausimams toka yra susijusi su skirtingų valstybių narių E, specifiką. Nes yra daug valstybių narių, kurios galvoja, kad jų administracija yra tobula ir joms nereikia kažkokių tai miglotų Bruselio institucijų įsikišimo, kad jos pradėtų kištis į nacionalinį lygmenį, nes mokesčio administracijos kiekvienoje valstybėje narėje, neišverdinsiu specifiškai nė vienos, mano, kad pati puikiai dirba ir e, jai reikia kovoti E, su PVM sukčiavimu, mokesčių vengimu ar panašiai. Yra valstybių narių, e, kuriuose korupcijos lygis pasiekia aukščiausius įmanomus lygius. Mokesčių administracija pasiekta jau korupcijos, vyriausybėse yra korupcijos ir tos valstybės narės pačios nėra pasirengusios bendradarbiauti su kitomis valstybėmis narėmis. Jos nori, kad kova su uh, tokiu keis nusikaltimais būtų efektyvesnė. Dėl tos priežasties aš jau manau ir nėra politinės paramos ar politinės koalicijos. Ir turime kalbėti apie e, veiksmingą Europos lygmens prokuratūrą. Tikimės, kad e, pasiūlymas dėl tokios prokuratūros greitai bus pateiktas, tačiau aš pats šiek tiek skeptiškai vertinu, e, koks yra susitarimas tarp valstybių narių, kaip galima sustiprinti planuojamąją prokuratūrą, nes dabar aš bijau, kad naujai sukurta institucija bus panaši į Olafą ir e, Taip, gali būti, kad e, Europos prokuratura egzistuos, bet ji nebus aprūpinta veikimo priemonėmis. Be politinės valstybių narių paramos aš nemanau, kad galėtumėm ką nors rasti. Ir e, politinės problemas galim taip išspręsti. Labai aiškiai turim suprasti, kad e, būtina pasipriešinti kiekvienu konkrečiu atveju. Pernai, kai rengėme PIF pranešimą, finansinių interesų apsaugos e, dokumentą, e, apie tai čia diskutavo mūsų komitete. Ir paaiškėjo, kad PVM arba PIF reglamentas yra susiję, bet ar iš tiesų PIF reglamentas apima PVM sukčiavimą? Jeigu Europos komisija ir kitos Europos institucijos turi teisinį pagrindą veikti Dėl PVM, e, tai e, galų gale dauguma už PVM buvo surinkta. Turėtume aiškiau apibriežti, kokios yra ES institucijos. E, šimtai tokių ginčių vyksta ir aš nelabai įsivaizduoju, kaip mes galėtumėm to išvengti ir kaip galėtumėm sukurti finansinę paramą, kuri dabar mums reikalinga. E, valstybėse narėse turime siekti apsaugoti e, Europos mokesčių mokėtojus ir taip pat jų labui e, turim labiau pasitengti, nes dabar atrodo, kad nebeužtenka kai kurių valstybių politikams žinoti, kad reikia apginti vartotojus. Um Kol kas dar mūšio nepralaimėjom, pesimizmo šiek tiek žiūriu, įžiūriu. Aš labai atsiprašau. Pane Lasenders pirmiausia nori dar pasisakyti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš atvažiavau šiek tiek vėlai. E, kaip tėve tai būtų, e, aš norėčiau pakomentuoti. Pesimistiškai vertinu tai, kas vyksta ir kai kurie kolegos pesimistiškai skamba. E, šis rytis nėra tokia skubi kaip kova su terorizmu, bet vis tik labai sunku įtikinti valstybės narės keistis informaciją ir bendradarbiauti. Taip pat pasėmė, kad pasaruoju metu susidarė labai nepalanki atmosfera, e, kai renacionalizavimas ateina į madą. Vietoj to, kad būtų taikomas europietiškas požiūris, bendras požiūris. Tačiau aš tam tikrą prasme mastau, manau, kad viskas priklauso nuo to, ko jūs e, siekiate Jeigu pažvelgtumėte į e, pasiūlymus dėl prokuratūros. Kritikos susilauktumėte tokios pat, kokią anksčiau girdėjom dėl Europos teisingumo teismo, e, e, baudžiamo teismo kūrimo. Iš tiesų, kai kūrėme kokią nors naują instanciją, e, visuomet iškyla e, tokių pradinių problemų Tačiau galų gale jie pasiteisina. Europos baudžiamasis teismas galų gale priėmė tokius sprendimus, kurie yra įgyvendinami ir kuriuos atsižvelgia kitos institucijos - taryba, komisija ir parlamentas. Jeigu duosim aišku signalą Europos piliečiams ir galėsime aiškiai pasakyti, kad turime veikiančias struktūras, Olafas iš jų yra viena. Ir jis nėra vienintelis. Tai E, gal žmonės ir supras, bet kuo daugiau yra biurokratijos sluoksnių, tuo sunkiau yra įtikinti, kad jie yra naudingi. Dėl daugia metės finansų programos peržiūros, e, dėl resursų paskirstimo, supraskime, kad PVM vengimo klausimą būtina spręsti, kad sukčiavimo išvengtumėm. ES nuosavi ištekliai. Mes e, e, turime valstybių narių įmokas pagal PVM, dėl to susidaro skirtumai. E, PVM operacijos galėtų būti pasiteltos tam skaičiavimui, galiau jas galėtumėm sukontroliuoti ir aš manau, kad tai būtų tik palankiai vertinta. Tiesa ta, kad kai kuriuose valstybėse narėse PVM kaip nuosavas išteklius ne visuomet yra surenkamas taip, kaip reikėtų, ir jau iš Vokietijos girdėjom tokių atvejų. Jie e, pasakė labai aiškiai, kad e, nuosavų resursų fondė turi būti įvesta pakeitimų. Taigi tą klausimą turim labai rimtai spręsti. Dar kartą galiu pasakyti, kad šiandien kalbame apie temą, kuri labai rūpi Europos piliečiams nes jiegi tikisi, kad ES biudžetas bus e, valdomas taip pat kaip nacionaliniai biudžetai. Jeigu taip iš tiesų bus, galėsime atsikratyti kai kurių nesusipratimų, kurių anksčiau esame matę. Todėl dabar aš visus skatinčiau taksud direktorate toliau eiti į priekį ir tada mes galėsime toliau kovoti dėl Europos prokuratūros įkūrimo. Kai ji bus patvirtinta, kai ji pradės e, plačiau dirbti, manau, kad bus pasiekta daugiau rezultatų. Ponas Quest. Uh, Labai ačiū. Pirmiausia, jūsų pirmininkė klausimas dėl Eurofisk tinklo. Kam jis sukurtas, ką jis daro? Teisinė bazė buvo sukurta 2010 metais, Eurofis pagrindinis tikslas E, tarnauti kaip e, tikslinės informacijos greito pasikeitimo tinklas. E, tai būtų tinklas, kuriame gaunama informacija būtų apie sukčiaujančias operacijas ir sukčiaujančius prekiautojus, operacijų vykdytojas. Labai svarbu, kad tai vyksta greitai ir kad yra išlaikytas tinklo narių bendradarbiavimo jausmas veiksmai vyksta tikslingai ir mes turėtumėm uh, daug drauge uh, Keslerio minėtą 42 procedūrą panagrinėti. Uh, tokių labai konkrečių dalykų galima išskirti. Tinklas uh, tarnauja pagal paskirtį, jis yra vertingas ir kaip aš savo pradinėje kalboje sakiau, Eurofisk įgyvendinimas kol kas nepasiekė didžiausių įmanomų rezultatų, optimalios naudos ir mes dabar turime neapsiriboti tik tai paprastų bendradarbiavimų, bet pradėti keistis informaciją ir kartu analizuoti ją. Valstybės narės turi dar glaudžiau e, bendradarbiauti ir tai bus mūsų pasiūlymo dėmesio centre. Ta pasiūlymą kitais metais mes pateiksime ir mūsų tikslas bus Eurofiską dar labiau sustiprinti, jo darbą padaryti efektyvesnį. Suprantame, kad šioje srityje iškyla nemažai neiškumų, teisinė bazė aiški, valstybės narės keičiasi informaciją tarpusavį, bet nesuteikia jos komisijai. Ir kai apie tai buvo prašoma išreikšti nuomonę, ar taip yra gerai ar negerai, aš nieko nepasakiau, nes valstybės narės pačios nusprendė pasirinkusios atitinkamą teisinį pagrindą. Valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas jau yra geras žingsnis į priekį, bet gal mes galime ir apie tolesnius žingsnius pasvajoti ateityje. Reikia bent jau sustiprinti šio euro fisk tinklo uh, veikimą, Dar vienas reakcija į pono Javor komentarą dėl šios problemos politiškumo. Kalbam apie tai, kad ši problema nėra tik teisinė ir institucinė. Aš e, savo, e, pagal savo portfelį manau, kad PVM yra sunkiausias. Negalima visko teisės aktais išspręsti. Problemos apsiriboja tik tai negerais teisės aktais kalbam apie veiksmų planus ir suvokiam, kad šioje srityje viena iš didžiausių problemų yra atgyvenusi PVM sistema ES. Ją reikia reformuoti, ją reikia atnaujinti ir kitais metais bus tokių pasiūlymų teikiama. Bus kalbama apie galutinį PVM režimą. Uh, nuo 10-mečio pabaigos jau bandoma pakeisti tą sistemą ir e, ketinama reformuoti mokesčių e, tarifų politiką. Kaip tik dabar e, diskutuojant šią temą, suvokime, kad tarybos pasiūlymas bus labai solidi bazė tolesniam darbui ir tai bus labai stiprus žingsnis į priekį, supaprastinant ir modernizuojant turimą sistemą. Iš dalies ta reforma bus e, susijusi su pamokomis įgytomis e, pamačius sistemos spragas, trūkumus. Pagrindinis sunkumas bus susitarti dėl to pasiūlymo ir pradėti įgyvendyti. Tai bus esminė problema artimiausiais metais PVM srityje. Mes turim sukurti tą valstybių narių koaliciją ir jos turi tarpusavėje susitarti. Jūsų parama šiuo požiūriu yra labai sveikintina. Ačiū. Ja, also tut mir leid, ich kann Sie jetzt so einfach nicht davonkommen lassen. Atsiprašau, bet taip e, paprastai nepaleisiu. Mes dabar kalbame apie tą problemą. Visgi be deklaracijos nieko negalime padaryti. Kaip sustiprinti Eurofis, kaip užtikrinti tą geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių dažnai trūksta duomenų arba jeigu jų yra, tai jie pateikiami per vėlai. Gal galėtumėte daugiau pakalbėti apie šias problemas, su kuriamis susiduria Eurofis. Ką reikėtų spręsti per būsimus teisės aktus? Būčiau dėkinga, jei pakalbėtumėte plačiau. Kaip jau sakiau, Sunku man dabar išsiplėsti, kadangi kitais metais mes renksime pasiūlymą dėl Eurofisk peržiūros. Svarbiausia yra pereiti nuo paprasto keitimosi informaciją, kai yra teikiamas prašymas, ir pereiti prie tikro keitimosi informaciją tam, kad valstybės galėtų laisvai tą informaciją gauti. Reikia, kad būtų atliekama bendra analizė, bendri auditai, kad dažniau valstybės bendradarbiautų ir naudotųsi tais bendrais duomenimis. Man atrodo, kad visa tai užtikrintų greitesnį darbą, todėl kad nereikėtų teikti prašymo gauti duomenis ir nereikėtų jų laukti. Taip būtų užtikrinamas geresnis bendradarbiavimas tarp administracijų. Dabar valstybių narių prašymų mes pradedame bandomąjį projektą dėl e, informacijos analizės. Tai yra tokia programinė įranga, kuri leidžia automatiškai keistis informaciją ir realiuoju laiku stebėti, ar nevyksta sukčiavimas. Niderlandai dar pirmininkamo metu pasiūlė ir kitoms valstybėms narėms prisijungti prie to bandomojo projekto. Mums atrodo, kad jis turi realią pridėtinę vertę, veikia realiuoju laiku ir padeda gauti tuos duomenis kiekvieną dieną. Dėkoju. Panas Langė ir aš diskutuojame apie šios aspektus. Kągi šis projektas atneš mums? Turime tą bandomąjį projektą ir tai yra gerai, bet ar tai reiškia, kad dabar jau galime nustoti dirbti? Kokiu dar žingsniu reikėtų imtis, gal galite plačiau pakomentuoti? Kokiu dar reikėtų imtis žingsnių, kad Eurofisk veiktų? Na, manau, kad tai yra palaipsnis darbas. Tai, kad valstybės narės dabar imasi bendradarbiavimo, jau yra didžiulė pažanga. Kitas svarbus dalykas yra dalymasis informacija realiuoju laiku. Čia mes kalbame apie tą bendradarbiavimą, kuris nenumatytas saistomų teisės aktų. Jei kalbėtume apie tą pobūdį, tai matytume, jog čia yra norima dalytis ištekliais ir duomenimis, tačiau ne visos valstybės narės nori dalytis tą atsakomybę už šią veiklą. Ne visos nori skirstyti tą atsakomybę tarp nacionalinių ir ES lygmens. Tai mūsų būtmo šiuo atveju yra veikti kaip tarpininkams, leisti valstybėms norėms, kurios nori dirbti kartu, tai daryti ir skatinti jas imtis dar daugiau žingsnių. Tačiau, kaip jau sakiau, tai yra palaipsnis procesas. Ačiū. O kolega Langen, ar jūs norėtumėte pakomentuoti? Žodis jums. Labai ačiū. Į klausimą negirdėjau atsakymo. Ar galite patvirtinti, kad e, sistema dėl e, prekybos metalo laužų veikia? E, kaipgi ta atvirkštinio apmokestinimo procedūra, ar ji yra gera ar ne? Antras klausimas susijęs su taikymu valstybėse narėse. Per paskutinį ekofiną komisija teigė, kad bus parengtas projektas dėl atvirkštinio apmokestinimo procedūros, bet kol kas nieko nematėme. Trečia, ar pakaks padidinti bendradarbiavimą tam, kad nugalėtume sukčiavimą mokesčių srityje, ar reikėtų reikalauti, kad valstybės narės veiktų aktyviau ir kad komisija imtųsi konkrečių veiksmų? Dėkoju. Taigi, kaipgi jūs vertinate tą papildomą bendradarbiavimą? Dėkoju. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Aš manau, kad komisija patikė labai konkrečių ir tvirtų pasiūlymų, kaip padaryti pažangą. Tai įtraukta į veiksmų planą. Ten kalbama apie nesaistančius teisiškai veiksmus, tai yra bendradarbiavimas tam, kad būtų geriau dalymas informacija tarp prekybininkų ir nacionalinių institucijų. Negana to, Įteikime ir papildomi pasiūlymai tam, kad būtų patobulintas teisinės pagrindas. Tarkime, tai gali būti MVI veikla ar skaitmeninė rinka šiose sritise dirbama. Tad siekiama pagerinti PVM sistemą. Mes tikimės, kad politinė valia per ateinančius keliarius metus bus stipresnė. Neneiksiu, šis klausimas yra sudėtingas, juk čia įsitraukusios ne visos valstybės narės, o reikia pasiekti vienbalsiškumo. Komisija be abejo darys viską, kad būtų einama teisinga linkme. Kalbant apie atvirkštinį apmokestinimą, tai per praėjusį ekofiną komisija pritarė kai kurių narių siūlymui pateikti pasiūlymą tam, kad būtų sukurta laikina nukrypti leidžianti nuostata nuo PVM sistemos tam, kad e, būtų galima patikrinti atvirkštinio apmokestinimo procedūrą tose valstybėse narėse, kurios to nori. Iki metų pabaigos buvo duota laiko ir dabar mes rengiamės pateikti tą pasiūlymą, e, rengiame poveikio vertinimą ir po to pažiūrėsime, kaip tai galima paversti teisėkuros procesu. Na dabar apie metalo laužą, kol kas skaičių neturiu. Būtinai susisieksiu su parlamento nariu dvišalio pagrindu. Dėkoju. Labai ačiū. Mums ta informacija irgi aktuali. O dabar ponas Kesle. Ačiū. Aš Kalbėsiu itališkai, ar galiu? Taip, žinoma. Italų kalba vis dar yra Europos kalba. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Aš pasisakyčiau už tokį požiūrį ir čia sureaguosiu tai, ką sakė pranešėjas ponas Novakovas. Sukčiavimas PVM srityje yra tarp valstybinė problema, tai yra europinė problema, tai europinis nusikaltimas, kuris veikia Europos finansinius interesus. Negana to, tai kenkia Europos finansiniams interesams. Tai jeigu tai yra europinė problema, jei kenkiama Europos interesams, vadinasi, reikia ieškoti ir europinio atsakymo. Problemą reikia spręsti tuo lygiu, kuriame jie atsiranda. Man atrodo, kad tai turėtų būti akivaizdu, tačiau taip nėra. Aš norėčiau pasakyti, kad tai panašu į problemą, apie kurią šiandieną nekalbame, bet e, kalbame kitose formuose, tai yra terorizmas ir kitos Europai kylančios problemos. Jei norime, kad ES būtų tikra, tai reikia ginti tuos Europos interesus kartu. Europinis nusikaltimas reikalauja europinės reakcijos. Vien tik tai nacionaliniai sprendimai bus pernelyg suskaldyti ir nepadės tų interesų apsaugoti. Tiesiog bus neįmanoma panaikinti šio reiškinio, jeigu visi veiks atskirai. Kad ir koks būtų bendradarbiavimas, to vis tiek nepakaks. Todėl reikia galvoti apie priemonės, kurios yra būtinos. Man atrodo, lengva pasakyti, ko reikia. Kalbame apie Europos tyrimo instituciją ir tam yra teisinės pagrindas numatytas ES veikimo sutartyje nurodyta, kad jeigu yra kenkiama finansiniams interesams, tai galima imtis atitinkamų priemonių. Ta pati galime pasakyti ir apie Olafą. Bet e, trūksta dar kai kokių priemonių. Atrodo, kad tai paprasta, Bet reikia suprasti, jog komisija ir Olafas turi turėti prieigą prie Eurofisk. Eurofisk čia užima nepaprastai didžiulę reikšmę. Būtina tinkamai viską įgyvendinti, nes ši priemonė yra esminė. Jei komisija negali įsitraukti į Eurofis, tai tada negali vykti jokie tyrimai. Ir Dabar mutatis mutantis tą patį matome su Europolu. Europolą įsteigė valstybės narės, kaip ir Eurofis, kiek teisingai suprantu. Valstybės narės čia turi savo įgaliojimus ir jos surinko duomenis bei jais naudojasi. Visgi laikoma, kad Europos komisija ir kitos institucijos yra trečiosios šalis ir jos visiškai įsitraukti negali. Aišku, E, gali mūsų paprašyti pateikti informaciją ir tada mes šiek tiek daromės, galime pasakyti, kad taip teiksime informaciją, bet mums taip pat šito reikia, tą ir darome su Europolu. Ne tai, kad Europolas nenori mums duoti informacijos, tai valstybės narės laikosi principo, kad nereikia dalytis informaciją su komisija ir Eurofisk. Tesinė prasme, jeigu nebūtų numatyta ta prieiga, tai tada ir OLAF galėtų teikti informaciją Eurofisk. Antra priemonė, kuri būtų paprasta teisinė prasme, būtų galimybė atlikti patikras vietoje. Tarkime, kai yra įtariama, kad vyksta sukčiavimas PM srityje, reikėtų atlikti patikrą vietoje. Trečia priemonė būtų galimybės OLAF suteikimas stebėti bankų sandurius. Jeigu neturėsime šių priemonių, tai niekada negausime trokštamų rezultatų. Savame suprantama, Visą tai turėtų patvirtinti kompetitingos nacionalinės institucijos. Mes tikrai nenorime lipti kitiems per galvas, bet e, kol kas mes negalime prašyti e, prieigos e, prie tų sąskaito, o turėdami tas tris priemonės jau turėtume pakankamą kompetenciją galėtume skirti gal tris žmonės, nes ir tų žmogiškų išteklių tiek daug neturime, bet jau trys žmonės galėtų, kad rytoj pradėti dirbti, tai ir būtų tas atsakas. Politinė prasme tai nepatenka į mano įgaliojimus, bet mes esame girdėję, kad E, pačios vyriausybės norėtų įsitraukti, tai gal reikia atskirti nacionalinį sukčiavimą PPM srityje ir tarptautinį sukčiavimą. Reikia nuraminti valstybės narės. Europos Sąjungoje reikia investuoti į tarp valstybinius tyrimus. Reikia, kad būtų užtikrinamas uh, tas tarp valstybinių atvejų tyrimas, juk reikia to europinio atsako. Tarkime, es pasakys, kad nenori keisti kompetencijos ar teisės aktų, tai gal na, valstybės narės nusiramintų tokiu atveju. Aš stebėjau ir diskusijas dėl EPPO ir PIF direktyvos. Nežinau, ar ir parlamentas turi tokios patirties, tačiau žinau, kad nacionaliniai teisingumo ministrai atitinkamai reaguoja į tokį argumentą. Tai reiškia, kad daugiau ar mažiau jie pritaria. Pavyzdžiui, Vokietija. Vokietijos finansų ministrai mano, kad tai yra jų reikalas, o teisingumo ministrai išgirdę tokius argumentus, kokie teikiami šiandieną, nors tie argumentai yra, kadangi tie argumentai yra logiški, tai teisingumo ministrai gali jiems pritarti. Todėl galbūt reikėtų dėrybų ir atsižvelgti visus tuos aspektus. Reikia pagalvoti, kaip iš tiesų įtraukti valstybės narės, kad jos prisidėtų prie kovos su tokiu sukčiavimu. Baigdamas pasakysiu, kad Europos tyrimų biuras visai neužkirstų kelio tokių nacionalinių biurų egzistavimui. Tai būtų tik papildoma institucija. Man atrodo, kad ji yra būtina. Aš nesu pesimistas Tikiu, kad nebūtų taip jau sunku įsteigti tokią instituciją. Reikia paaiškinti Europos piliečiams, kad tai pasitarnausi jų interesams. Juk sukčiamas PVM srityje, o mokesčių vengimas yra problemos, kurias galima išspręsti. Ir tai gerokai papildytų mūsų biudžetus. Aš manau, kad jei ieškosime sprendimų visur, tai juos rasime ir sunku būtų atsispirti tokiam argumentui. Dėkoju. Labai ačiū. Žinoma, labai svarbu daryti pažangą šioje srityje. Mes vakar kalbėjomės su finansų ministru. Jis paprašė mūsų paaiškinti, kokie būtų tokios sistemos privalumai. E, kasgi būtų, jei būtų numatyta tokia kompetencija. Tai, man atrodo, labai svarbu yra teikti tą informaciją. Olafas žino, kokia būtų pridėtinė vertė ir e, būtų iš tiesų gerai, jeigu mes galėtume pasinaudoti šiais argumentais tam, kad įtikintume valstybės narės. Tai jei turite tokios informacijos, labai jos lauktume. Aš pati pasižiūrėjau į statistiką, ir ji tikrai priverčia susimastyti. Kartais kyla problemų dėl bendradarbiavimo. Kągi, manau, kad greitai mes dar su jumis pasimatysime. Tikrai nepaliksime šios temos likimo valiai, dirbsime ir toliau. O kova su sukčiavimu yra mums nepaprastai svarbi. Lauksime ir ekono komiteto darbo, pono Lagan darbo, o dabar pereinu prie e, ponios Ederį. Ji nekarta čia lankėsi ir dabar paaiškinsiu, kodėl valstybėms narėms yra sudėtinga veiksmingai komunikuoti. Tikiuosi, kad pasidalys ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Thank you, Madam Chair, and thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad e, pakvietėte šios klausimus e, aptarti komunikaciją tarp e, valstybių narių ir gerosios praktikos pavyzdžius. Trumpai apie problemas. Manau, kad jos jau detaliai buvo pristatytos. Pirmiausia, matome ataskaitoje, kurią parengė ir komisija, ir auditorumo ataskaitoje matome, kokie yra bendravimo komunikacijos trūkumai tarp valstybių narių ir valstybių narių viduje. Valstybių narių viduje jau buvo minėta, kad trūksta komunikacijos tarp muitinių ir mokesčių administracijų. CP42 procedūra jau buvo minėta, aš detaliai nekalbėsiu apie tai šiam komitetui, šios problemos puikiai žinomas. Ir toliau matome, kad e, trūksta komunikacijos tarp mokesčių administracijos ir kitų teisės saugos institucijų. E, Taigi komunikacijos trūksta. Kalbant apie e, komunikaciją tarp valstybių narių, e, matome, kad gali būti naudojama e, spontaniška komunikacija pagal teisės aktus, bet labai nedaug vyksta spontaniško keitimos informacija. Matome, kad yra labai nedaug nedėlis atgalinis ryšys neaišku, ką darė su tą informacija, kurią gavo valstybės narės, kurios prašė informacijos. Uh, Ir taip pat e, prieiga prie informacijos apsunkina nacionalinės kliūtis kai kuriais atvejais. Kas e, yra tikrai svarbu, kaip e, minėjo mūsų generalinis direktorius, tai keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis, ypač elektroninės komercijos srityje, apie tai jau kalbėjo vienas iš narių. Ir aš manau, kad mes e, turime pagalvoti apie teisinės ir praktinės priemonės e, skirtas keistis informaciją. Ir būtent todėl mes dabar bendraujame su mūsų artimiausių prekybos partnerių Norvegija, bet e, tas pačias galimybės svarstysime ir su kitomis šalimis. Taigi, ką mes konkrečiai siūlome? Kaip jau sakėme, mes paskelbėme PVM veiksmų planą su pagrindinėmis rytimis, kuriuose norim dirbti su valstybėmis narėmis ir mes paskelbėme 20 konkrečių priemonių skirtų kovoti su PVM nesurinkimu. Pirmasis svarbus elementas yra e, pasižiūrėti, kaip e, valstybės narės e, tvarko informaciją. Ir čia mes galvojame apie galimybę pereiti nuo keitimos informacija, kaip yra dabar, dažniausiai gavus tam tikrą prašymą, prie naujų informacijos keitimosi modelių ir bendro informacijos analizavimo. Tos informacijos, kuri prieinama mokesčio administracijoms ir kad būtų galima kartu veikti, vadovaujantis gautais rezultatais. Tai aš manau, kad tai užtikrintų ir didesnį atgalinį ryšį iš valstybių narių institucijų būtų galima sužinoti, ką institucijos padarė su gauta informacija. Mes taip pat svarstome galimybę išplėsti mm, sąrašą tų institucijų, mm, ar tos informacijos, kurie gali būti keičiamasi automatiškai. Pavyzdžiui, automobilių numerį. Žinome, kad automobilių sektorių veikia PVM sukčiavimas toliau e, priemonės elektroninės priekybos srityje. Mes dirbame su tarpininkais internetinėje priekyboje, galvojame, kokią informaciją jie galėtų teikti mokesčių administracijoms. Ir toliau informacija, kuri turi finansinės institucijos, uh, ir ta informacija, kuri gali būti naudinga valstybėms narėms. Mes taip pat nagrinėjame galimybę atsikratyti kliučių, kurios trukdo keistis informaciją tarp um, mokesčių administracijos viena vertus ir e, kita vertus tarp muitinių teisėsaugos institucijų. E, ir taip toliau. Taip pat e, tie patys pareigūnai, kurie dirba, pavyzdžiui, su nedeklaruoto darbo problemomis, jiems galbūt būtų aktuali ir informacija susijusi su įmonių sumokamu PVM. Taigi, e, galvojame, kaip keistis informacija tarp skirtingų administracijų. Galbūt paprasčiausia būtų su muitinė keistis informacija, nes dažnai to muitinės ir mokesčių. Mm, inspekcijos pavaldžios taip pačiai ministerijai, bet ne visada taip yra. Dar kalbėjau, kad e, svarbu sustiprinti Eurofisk. Žinome puikiai, kokia yra Eurofisk pridėtinė vertė dabar, e, bet e, dabar jau aišku, kad jeigu norime, kad šis tinklas darytų realų poveikį kovai su sukčiavimui, tai jis turi turėti galimybę gauti informaciją greičiau, daugiau ir bendrai ją analizuoti. Taigi dabar mes jau rengiame Mm. transakcijų tinklo analizės analizė prieš mums siūlant peržiūrėti administracinio bendradarbiavimo reglamentą. Taip pat e, svarstome bendros kontrolės e, galimybės. Dabar reglamente numatytos daugia šalės e, kontrolės, kurias atlieka mokesčių administracijos ir pernai taip pat buvo valstybėse narėse apie 40 daugia šalių kontrolės atvejų bet mes norime dar e, praplėsti galimybės ir numatyti daugiašalį auditą. Tai yra auditoriai iš skirtingų valstybių narių atliktų tos pačios e, įmonės auditą tuo pačiu metu. Mm, galim pasiremti kai kurių valstybių narių patirtimi, tokių kaip Niderlandai, Vokietija ir Italija. Kaip žinote, taryba pritarė šiam PVM veiksmų planui. Mm E, kur kalbama apie skubės priemonės kovojant su PVM sukčiavimu ir šioje srityje mes teiksime du pasiūlymus kitais metais, būtent kaip sustiprinti administracinį bendradarbiavimą ir kovojimą e, ir kovą su PVM sukčiavimu, bei kaip sustiprinti Eurofisk. Kaip sakiau, mes dirbame su valstybėmis narėmis, kurios nori dalyvauti mm, transakcijų tinklo analizės priemonėje. Mes norime labiau išnagrinėti tarp valstybinio bendradarbiavimo galimybės tarp um, mokesčių administracijų ir teisės saugos institucijų. Ir šių metų antroje pusėje, greičiausiai lapkritį, bus rengiama konferencija, kurioje dalyvaus įvairių administracijų darbuotojai, įvairių administracijų atstovai ir kalbės apie um, problemas, apie teisinį pagrindą savo veiklos, apie veiklos priemonės prieinamas taip pat apie tą informaciją, kurią turi mokesčio administracijos ar policija, nes šios institucijos turi skirtingą informaciją, skirtingas priemonės, bet sujungtos tos priemonės tikrai galėtų duoti gerų rezultatų. Taigi šių metų antroje pusėje vyks tokia diskusija. Toliau perinu prie gerosios patirties pavyzdžių. Mano kolegos įrašė Eurofisk. Aš e, nesistengsiu dar kartą įtikinti, kad Eurofisk turi pridėtinės vertės, jau vien tai, kad Eurofisk egzistuoja, yra gerai. Jie turi, pavyzdžiui, geros informacijos keičiantis ankstyvo įspėjimo pranešimais. Valstybės narės keičiasi informaciją, e, jeigu yra sukčiavimo schemos ir ta informacija keičiamasi greitai. Toliau dar vienas geras pavyzdys yra DNA kuris bus naudojamas e, pasitelkus Beneliukso šalių pavyzdį. Mums tai yra geras pavyzdys, e, kaip e, keitimasis informacija padidina administracijų gebėjimus elg, veikti nedelsiant, kad būtų išvengta tolesnių nuostolių. Ir dar jau minėjau daugia šalia kontrolę sakiau, kad 40 tokių kontrolės atvejų buvo pernai. Ir toliau e, savitarpio supratimo memorandumai su verslo sektoriumi. E, vienas e, susitarimas jau sudarytas su telekomo sektoriumi ir dabar norime tokio susitarimo elektroninės priekybos rytyje. Na ir mes tikrai lauksime jūsų pasiūlymų, įsiklausysime į suinteresuotų šalių nuomonę. Uh, ir norėtume išgirsti, ko dar jūs tikitės iš mūsų, kai teiksime teisėkuros pasiūlymą. E, vykdysime ir viešasias konsultacijas ir tikėkimės, tikimės, kad tada sulauksime daugiau pasiūlymų, taip pat iš profesionalų, e, apie tai, kas galėtų būti dar papildomai padaryta, stiprinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir administracijų. Ačiū. Ačiū. Toliau Gerko Liander iš Suomijos mokesčio administracijos. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte. Mm, aš Jarko Liander iš Suomijos mokesčio administracijos ir dirbu kovos su sukčiavimu PVM srityje. Pirmiausia, išsakysiu savo asmeninę nuomonę, kuriai žinau, kad nemažai kas pritars. kad nėra vieno universalaus sprendimo spręsti PVM sukčiavimo problemai, bet yra daug galimų požiūrių, daug galimų metodų nors mano nuomonė svarbiausia yra bendravimas, tai yra keitimasis informacija ir kompetencija. Ir nacionalinių, ir tarptautinių lygmenių. Svarbu keistis informacija administracijų, viduje ir tarp administracijų. Ir kalbant apie keitimąsi informaciją ir kompetenciją, yra tam tikrų problemų, kurios buvo išsakytos. Būtent, kokią informaciją galima keistis, kaip ta informacija gali būti naudojama, kokiais, kokiuose kontekstuose ir kam ta informacija gali būti perduota toliau. Suomijoje policija tikrai dažnai gauna informacijos, kuri būtų įdomi mokesčio administracijoms. Tačiau jeigu ta byla nėra atvira, mokesčio administracijai tai policija negali teikti tos informacijos. Ir dabar ši problema yra sprendžiama nacionaliniu lygmeniu. Ir panašu, kad, e, kaip ką tik girdėjome, ši problema bus sprendžiama ir tarptautiniu mastu. Again, uh, my own opinion, but shared with many. I... Dar um, viena mintis, e, kuriai taip pat daugelis pritars, mums reikalinga bendra ES rizikos analizė. sandorių tinklo analizė TNA, jau minėtas įrankis. kuris bus naudotas, na, nu, bus naudojamas. Iš to, ką žinau, bus ribojama, kokia informacija galės būti teikiama per šią priemonę, bet tikėkime, kad galiausiai mm, ši priemonė bus veiksminga. Dabar mes turime jau ankstyvo įspėjimo e, sistemą, konkrečiai Eurofisk tinklą, kuris jau taip pat buvo nekarta minėtas. Mes du kartus per mėnesį keičiamės informaciją apie galimus sukčiavimo atvejus, e, stengdamėsi kaip įmanoma anksčiau nustatyti nusikalstamos veiklos atvejus. Bet vėlgi ta pati problema, apie kurią e, kalbėjau anksčiau. Kyla klausimas, kokią informaciją galima keistis ir kaip tą informaciją naudoti. Aš manau, kad šiuo metu mes darome absoliutų minimumą. Yra manančių, kad teisinis pagrindas lemia, kas, lemia tai, kas gali ar negali būti daroma, kas leidžiama ar ne. Bet e, tai taip pat yra ir politinis klausimas, kaip šiandien jau buvo sakyta. Aš taip pat manau, kad svarbus yra pasitikėjimo klausimas. Valstybės narės tiesiog e, nepatiki viena, kito, viena kitai turimos informacijos. Ir šiandien mes girdėjome, kad e, gali būti ir korupcijos atveju, aš nežinau, Bet e, panašu, kad tokia problema gali kilti. Kaip žinote, sukčiai visada mus lenkia bent vienu ar dviem žingsniais. Ir kai kurios valstybės narys labiau akcentuoja iš ankstinę registraciją ir iš ankstinės registracijos kontrolę, o ne mokesčių auditą, tai yra kontrolė po registracijos. Ir aš manau, kad tai yra tinkamas sprendimo būdas. Aš nesakau, kad mes turime atsisakyti vėlesnės kontrolės ar atsisakyti mokesčio audito, bet mes turime tikrai labiau akcentuoti mm, kontrolę iki registravimo. Ir aišku, mokesčių administracijos vienos pačios negali spręsti PVM sukčiavimo problemos. Mums reikia pagalbos iš kitų institucijų. Mes e, aptarėme šią problemą su verslo įmonėmis, e, su verslo įmonių grupėmis, mes e, bandame jas šviesti informuoti, nurodome, kokių ženklų reikia iškoti, norint nustatyti sukčiavimo atvejus, kaip apsisaugoti nuo sukčiavimo, nes būtent mm, jie ar tokios įmonės susiduria su sukčiais. Taip pat mums reikia kitų administracijų pagalbos, administracijų, kurios dažnai turi mums reikalingos informacijos. Svarbu informuoti ir kitas informacijas, diskutuoti su jomis, aiškinti, kaip veikia sukčiavimo schemos ir kokių ženklų ieškoti. Taigi tai yra bendras darbas. Ir kalbant apie PVM, tai tikrai yra daugiau nei vienas e, nusikaltelis, taip sakykime, visada yra kas e, užsima PVM sukčiavimu ir yra tie, kas e, pasipelno iš PVM nuslėpimo. Valstybės narės turi savo įstatymus, savo teisinės sistemas yra ir Europos teisingumo teismo sprendimai, kurie mums padeda susiekti ir trečiąją suinteresuotąją šalį, kuri žinojo ar turėjo um, žinoti apie galimą sukčiavimą, bet vis tiek sudarė atitinkamą santorį. Ir administracinių požiūrių tos trečiosios šalis yra tiek pat atsakingos, kaip ir tie, e, kas e, užsiemė sukčiavimu. Tai jau buvo paskutinė skaidrė. Ačiū. Kartais e, atrodo, kad E, geriau e, galime lėčiau, bet greičiau pakalbėti. Ar galime dabar e, padaryti šiek tiek, suteikti žodį plačiau diskusijoms? Ačiū, ponė pirmininkė. Kalba Stefan Budens. Aš esu uh, iš e, Europos bendradarbiavimo plėtros organizacijos dalies, kuri skyriaus, kuris yra atsakingas už PVM surinkimą. PVM nėra kažkoks europiečiškas reiškinys, tai yra pasaulinis reiškinys. 160 e, valstybių pasaulyje, 164 turi PVM ir tai nėra kažkokia išskirtinė klestinčių ES valstybių savybė ir tos 164 valstybės visos susiduria su tomis pašpoišiomis problemomis kaip ir ES šalis. E, sėkmės recepto e, nėra, e, pinigai turi būti surenkami, e, kartais 30-40 procentų nėra surenkama. Ir dabar mes pradedam kalbėti apie sukčiavimo globalizaciją. Sukčiavimas nebėra europietiškas reiškinys, jis yra išplitęs visur. Todėl yra telgiamos įvairios priemonės, kad būtų pagerintas PVM surinkimas. Esmė yra ta, kad padė... yra siūlančių padidinti tarifus, tačiau tai nebūtų e, veiksminga. Greičiau reikia pagerinti teisės aktus, panaikinti ar sumažinti tam tikras išlygas e, lengvatas, tai yra vienas iš būdų, bet kova su sukčiavimu yra turbūt naudingiausia priemonė ir daugelėje valstybių narių tai yra prioritetas. EBPO vaidmuo šioje srityje yra labai svarbus, nes nuo praėjusių metų e, mūsų organizacija nusprendė patvirtinti e, e BPO principų direktyvą, kurioje yra kalbama apie tarptautinio lygmens įmonių santykius. Praeisiais metais E, daugiau negu šimtas valstybių susėdo dėrybų, diskusijų dėl PVM ir kalbėjome apie tai, kokius stand, kovos standartus galėtumėm taikyti. Dabar kaip tik e, e, nuo praėjusių metų jau bandome gyvendinti priemonės, kurios leistų kovoti su PVM sukčiavimu tarptautiniu lygmeniu. E, greta šio reiškinio globalizacijos e, matome, kad iškilo ir skaitmenėjimo, skaitmeninio sukčiavimo problema. Uh, Daugelį e, valstybių narių, e, daugelis valstybių mato, kaip įmonės yra steigiamos e, visai neten, kurios iš tiesų yra. Kompiuterių dėka gali vykdyti komercinę veiklą kažkur kitose pasaulio dalyse nors fiziškai ta įmonė yra visai kitoje valstybėje. Taigi dabar priekybai globalėjant matome, kad valstybėms iškyla vis didesnė grėsmė prarasti įplaukas. Čia kalbame ne tik apie fizinius asmenis. Ir e, valstybės pradeda konkuruoti skaitmenių lygmenių taip pat. Ir dabar pastebėjome vadinamą tax shift e, mokesčių perkelimo į kitas valstybės reiškinio plitimą. Ir dabar matome, kad e, E, pradedama kalbėti apie PVM taikymą už suvartojimą, o ne parduodamas prekes. Tai yra detalė, kur yra labai svarbi. Tie, kurie eksportuoja, neturi mokėti PVM. Jeigu, pavyzdžiui, toje valstybėje bus 27 procentų nustatytas tarifas, e, bet jo eksportuotojas nemokės, tai jūsų konkurencingumas priliks tai valstybei, kurios e, PVM yra tik 5 procentai. Jeigu jūs e, importuosite, pavyzdžiui, iš Kinijos, kurioje PVM yra žymiai mažesnis televizorius, jūs turėsite mokėti tokį PVM, koks yra jūsų valstybė. Jeigu tai 27 procentus, jūs mokėsite 27. E, žinome, kad ir nekilnojamo turtui yra e, skirtingi mokesčiai taikomi, bet čia jau kitokia politinė tema. Mes turim dabar dažniau kalbėti apie suvartojimo apmokestinimą. Kokie yra didžiausi iššūkiai, su kuriais susiduria PVM rinkėjai dabar? Uh, E, pradėjo, kalbėjom apie skaitmeninę e, ekonomiką. Galime turbūt nepamiršti, kad e, internetu parduodamos prekės pagamintos nežinia kur. Pavyzdžiui, per Amazoniją, jeigu perkat knygą, gali būti atspausdinta Kinijoje, Prancūzijoje ar dar kur kitur. E, todėl e, dabar nebetaip lengva atskirti kilmės šalį. Lygiai taip pat nebetaip lengva yra atskirti paslaugas ir prekes, kartais jos persipina. E, Ir uh, tokiu būdu mes turime aiškiau apibriežti, kodėl mes prarandame dalį surenkamų PVM lėšų. Visų pirma, taisyklės turi būti labai aiškios. Įmonės turi aiškiai suprasti, kam ir kiek reikia mokėti, kokiu juridiniu pagrindu. Kiekviena operacija tokiu būdu galės būti apmokestina tik vieną kartą ir aiškiai E, mokėti PVM ir pateikti to deklaraciją turi būti labai paprasta. E, elektroniškai tai turėtų būti manoma padaryti per atstumą. Matome, kad kartais PVM yra sumokamas ne visas, nes valis, e, įmonė veikianti tam tikroje šalyje nesuvokia jos per daug sudėtingų sistemų. Net Europoje yra per daug sudėtingų sistemų. Yra atveju, kai E, įmonės e, įvertina vieną ar kitas valstybės sistemą kaip labai efektyvę ir aiškę. Įmonės, kurios veikia e, plačiai tarptautiniu mastu, paprastai nevengia sukčiauti, jos nori išsiaiškinti kiekvienos valstybės narės sistemą ir mokėti mokesčius. Be abejo, šioje srityje iškyla E, problema ta, kad nėra pakankamai gerai bendradarbiavimo, bet mes tengiamės e, ABPO bendradarbiauti su Europos komisija. Be to dirbame ir su kitais, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios, e, yra, kurios domisi PVM problematiką. Turime aiškiai suprasti, kad visos priimamas taisyklės turi būti praktiškai įmanomas įgyvendinti. Pirmininkė, prašau kalbėti šiek tiek lengviau nes vertėjai nespėja. Taip, aš paprastai greitai kalbu, bet matau, <laughs> bet to šį kartą man laiko skirta ribotai. E, turime mokesčio administravime sukurti geros praktikos kodeksą. Neužtenka taisyklių, mes turime valdymo taisyklę sukurti. Yra klausima, pavyzdžiui, kokias elektroninės priemonės gali būti pritaikytos surinkant PVM. Šiuo atveju ABPO nekuria tiesiogiai taisyklių, uh, neprimeta nieko valstybėms narėms, bet mes du dalykus išskiriame. Yra sukurti standartai, e, kurie pagrindų galima keistis informaciją. Ir informacijų technologijų priemonėmis galime užtikrinti veiksmingą keitimas informaciją. Taip pat egzistuoja standartai, kuriuomis mes įvardiname kaip uh, e, ESAFT. Uh, e, Taip, mokesčio administracija gali gauti informaciją apie įmonės vykdomas operacijas tiesiogiai iš tos įmonės informacijos technologijų sistemos. Nebereikia jokių papildomų veiksmų atlikti. Sistema turi būti tokia, kad mokesčio administracija galėtų skaityti įmonės e, operacijų informaciją. Aš žinau, kad Europos komisijos taksud generalinis direktoratas būtent tokias priemonės analizuoja ir stengiasi, kad jos būtų įgyvendintos. Tokia elektroninė veikimo priemonė yra veiksminga, nes taip galima lengvai ir, ir techniškai nesudėtingai gauti visą informaciją. Kitas dalykas - elektroninės sąskaitos faktūros. Nekalbame tik apie paprastą uh, popierinę uh, sąskaitą faktūrą, kalbam apie programinę įrangą, kurios negalima keisti. Uh, E, sąskaitos nebegali būti koreguojamas, dažniausiai informacija yra įtraukiama ir mokesčio administracijos karto ją mato, taigi tiesiogiai gali sekti, kas dedasi. E, ši tendencija egzistuoja visur, net ir Latino Amerikoje, pavyzdžiui, Čilėje. Čilė labai aktyviai įsijungia į tą procesą. Kiekviena įmonė, išduodama sąskaitą faktūrą, e, žino, kad mokesčio administracija tiesiogiai mato, kas vyksta, todėl išvengiama uh, mokesčių vengimo rizikos. Toks poslinkis yra labai naudingas. Reikia, kad e, techninės priemonės būtų pritaikytos tokios informacijos apdorojimui. Ir kartais mes galvojame, kad e, centralizuotai galime tą informaciją valdyti. Visa informacija surenkama ir žiūrima, ar e, nėra PVM vengimo, lyginama su skirtingais kitais informacijos šaltiniais, žiūrima, ar nieko nėra bandoma peiti, e, nusukti. E, jau dabar e, mokesčių deklaracijas mes panašiai pildome. Paprastai jos yra parengiamas jau iš anksto, pasitelkiant skirtingus partnerius. Kitas dalykas - techninėmis priemonėmis turime užtikrinti tos grandinės technologinį saugumą. Programinė įranga, kurią parengia valstybė, turi būti nepakeičiama, niekas negali ją įsikišti, turi būti užtikrintas jo saugumas nuo pradinio taško iki galutinio taško, kad informacijos niekas negalėtų suklastoti ir pakeisti, kad aiškiai matytumėm, kas įvyko. Tai yra nepaprastai svarbu ir kai kuriuose valstybėse mes bandome uh, uh, tą padaryti, neteiksiu konkrečių pavyzdžių, bet uh, jau yra nemažai nuveikta. Uh, Taip pat matome, kad egzistuoja elektroninės kasos, kurios leidžia absoliučiai visas operacijas atsekti. Visos vykdomos informacijos, informacija apie jas yra perdoma tiesiogiai. Prisiminkime, e, kad egzistuoja ir e, piratinė įranga tokiems atvejams, kai bandoma įsikišti į vienos ar kitos e, informacijos perdavimą tinklą. E, yra restoranų, pavyzdžiui, kavinių, kurie tokiu būdu bando išvengti mokesčių mokėjimo, bet mes dabar jau uh, sukūrėme tam tikrą tarsi medžiojimo technologiją, kuri leidžia atrasti, kada yra naudojama piratinė technika. Bet egzistuoja tokios saugumo užtikrinimo priemonės, to jūs galiu patikinti. Kitas dalykas - duomenų analizė. Dabar kalbame apie labai gausius duomenų surinkimus. Uh, mokesčio administracija internete leidžia, dabar turi galimybės atsekti pinigų srautus, kaip pinigai plaukia už tam tikrą paslaugą ar už tam tikrą prekę. Taip pat yra stebimi socialiniai tinklai, taip yra bandoma atsekti karuselinį sukčiavimą, nes neretai tokio veikla užsimanti žmonės naudojasi, pažiūrėjau, Facebooko sistema ir keičiasi informacija. Taigi mes sekame uh, E, mokestinių nusikaltelių veiklą ir jau dabar yra parengta kovos su sukčiavimu darbo programa, pagrįsta mano minėta technologija. Aš nenoriu jums dabar pristatinėti BEPS, jūs žinote, kad tai yra BPO darbo dalis. Mes esame prie jo BEPS prisijungę ir nesame visiškai nepriklausomi nuo kitų e, subjektų tarptautinės prekybos neaptarinėsiu, nes laikas tiksi. EBPO rengiami dokumentai nėra tas pats kaip ES direktyvos. Tai yra tik rekomendacijos valstybėms narėms. Valstybės narės gali laisvanoriškai nuspręsti, ar taikyti tas gairės ar ne. Tai juridinio privalomumo jos neturi. E, Tos gairės gali būti pasirašytos ir kitą kartą, kai vykdysite valstybėje reformą, jūs jas turėsite atsižvelgti. Paprastai e, tiems principams yra vos ne vienbalsiškai pritarima, ką mes pasiūlome. E, prekių importas lygiai tas pats. Kai kalbame apie sukčiavimą, supraskim, kad dažniausiai importuojamas prekes yra tiesiog nedeklaruojamas. Milijonai prekių daugiausiai iš Kinijos patenka ES ir jų negalima atsekti ir apmokestinti. Uh, Aš žinau, kad Europos komisija yra parengusi programą, kaip apmokestinti tokius smulkius prekiautojus, tačiau techniškai yra labai sunku susekti visas tas prekes. E, todėl mes e, dabar prašome, kad užsienio pardavėjai užsiregistruotų internetu, e, kad PVM būtų fiksuojamas ir kad ta informacija būtų keičiamasi su kitais. Dar vienas dalykas dėl keitimas informacija. Juridinės priemonės pasaulinių lygmenių egzist egzistuoja kaip ir, bet jos nėra pakankamai geros. Dėl keitimas informacija teisės aktų yra priimta daug. E, beveik 90 valstybių pasirašė atitinkamus dokumentus, tačiau spragų išlieka labai daug, nes kai kurios valstybės tiesiog jų nenaudoja. Turbūt tą patį galite pasakyti ir apie ES sistemą e, yra valstybių, kurios E, tiesiog atsisako keistis informaciją arba juridiškai nežino, e, į ką kreiptis pagalbos, jeigu susiduria su sukčiavimu. Pavyzdžiui, aš turiu problemų su Kinėje. Į ką man kreiptis Kinijoje? Ar aš galiu kreiptis į e, Kinijos mokesčio administraciją, ar aš sulauksiu atsakymą? Neaišku, niekas to nežino. Šiais metais mes ir stengiame sukurti tam tikrą bazę, veiksmingą bazę, kuri leistų valstybėms narėms pasinaudoti uh, juridinėmis priemonėmis, kurios jau yra sukurtos. O baigdamas norėčiau pakartoti tai, ką sakė ponas Kvast. Mes visi turime šioje srityje išlikti solidarus. Negalime mes apsiriboti tik savo daržu. Mes supraskim, kad jeigu kažkas išplėšė pinigus iš kaimyno kišenės šiandien, gali būti, kad rytoj įsilys jūsų kišenė. Labai ačiū, labai tai buvo įdomu išgirsti. E, nes mes, mūsų komitetas, šią problematiką sekame. Dabar žodis ponui Berne iš e, KMLG Belgijoje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Novakovui už kvietimą. Puiku čia būti. Manęs paprašė pakalbėti apie būsimą, būsimą kovą su sukčiavimu PVM srityje ir tarp sąjunginius aspektus. Šiandieną jau daugą išgirtome, dėkoju už visą tą informaciją, kuria buvo pasidalyta. Mes jau seniai diskutuojame apie PVM sistemą ir imamasi nacionalinių priemonių. Tad mes mastome, kokio bendradarbiavimo tarp valstybių narių reikėtų, kad ta geroji praktika taptų būdinga visiems. Yra ir bandomasis projektas dėl atvirkštinio apmokestinimo. Valstybės narės, kai kurios nori taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą, tai reiškia, kad joks prekybininkas negalėtų parduoti su PVM ir gražinti tą PVM į savo kišenę. Tiesiog yra stebima situacija tam, kad niekas nebūtų nuslėpta. Idėja yra labai paprasta. Ponas Keslė teisingai kalbėjo apie tai, kad yra sudėtinga parduoti prekę be PVM, o po to susigražinti tą PVM. E, taigi ta sistema neleidžia nuslėpti PVM ir nepranešti apie jį. Mes žinome, kaip vyksta tas sukčiavimas, žinome, kodėl jis vyksta. Problema ta, kad mes nežinome, kada tai vyksta. Čia galime galvoti apie kelis sprendimo būdus. Galima stengtis užtikrinti, kad informacija iš tiesų būtų keičiamasi ir kad ji būtų naudojama labai greitai. Manau, visi sutarėme, kad mėnesinės ar ketvirtinės ataskaitų teikimas nėra tinkamas, kadangi prekybininkas gali pradingti per kelias dienas ar savaitės. Kai tik tai kažkas gauna klausimą priekybos grandinė, tai matome, kad labai dažnai tas veikėjas prapuola, lieka tik tai kiti priekybos e, grandies veikėjai ir kyla klausimas, ar galim tada iš jų gauti tą PVM. Jei ja, informacija būtų keičiamasi, remintis konkrečių sandorių, o ne kas mėnesį ar kas ketvirtį, tai žinoma, kad situacija būtų visai kitokia. Šiandieną jau girdėjom apie tai kalbant. Elektroninis keitimasis informacija ir didelių duomenų analizė leistų mums greičiau žinoti, ko ieškoti, leistų atpažinti didesnių įplaukų ženklus. Galėtume pamatyti, kad kažkoks veikėjas yra aktyvus rinkoje, bet neaišku, iš kur jis gauna įplaukas. Tad būtų kur kas lengviau nustatyti tokius atvejus. Negana to, būtų paprasčiau atsekti visus sandorius nuo pat grandinės pradžios ir taip nustatyti karuselinio sukčiavimo atvejus galėtume iš karto matyti tuos reikšmingus sukčiavimo ženklus. Visą tai galima susijęti ir su papildomomis priemonėmis. Žinoma, kad verslo atstovai žino, į ką reikia atkreipti dėmesį sukčiavimo atveju. Pasižiūrėkime į didelės finansinės institucijos, jos jų darbuotojai yra apmokomi ir jie žino, kad negalima kai kurių klientų traktuoti lengvai. Kartais finansinėms institucijoms tenka brangiai sumokėti, jeigu neskiria pakankamai dėmesio tokiems e, klientams, o kartais yra prarandamos didžiulės sumos. Tus didelės įmonės paprastai žino, į ką reikia atkreipti dėmesį. Deja, Kitos įmonės, ypač mažas ir vidutinės įmonės, kurios turi nedaug prekybininkų, e, tiesiog nori parduoti, nori kažką įsigyti pigiai ir parduoti brangiai. Todėl, jei rinkoje atsiranda kažkas, kas tai ir siūlo, tai kartais mažoms ir vidutinėms įmonėms sunku yra sustabdyti tą procesą ir pagalvoti, kodėl ta kaina yra maža, kodėl mums taip lengva, taip greitai viską parduoti. Reikia šviesti tokias įmonės. Juk jei dinksta priekybininkas su PVM, kuris buvo sumokėtas, tai greičiausiai PVM institucijos kreipsis į tą įmonę ir paprašys PVM išskaičiuoti, todėl kad įmonė turėjo uh, viską žinoti. Pavyzdžiui, dėl to, kad ta kaina buvo tokia maža ir jei įmonė netkreipė tai dėmesio, tai susidurus su problemomis. Ta informacija tikrai galima būtų pagerinti. Kaipgi galima būtų rinkti informaciją ES lygiu? Čia aš rodau schemą kuri veiktų e, kiekvieno sandorio atveju, nes sistema būtų grista atskiro sandorio. Tarkime, sistemai yra žinomi tiekėjai ir prekybininkai. E, greičiausiai pirmiausia būtų užtikrinamas e, savanoriškas sertifikavimas ir būtų lengviau atskaičiuoti PVM tą informaciją būtų galima rinkti ES lygiu. Duomenų analitikams būtų ganėtinai lengva pamatyti nukrypstančias tendencijas ir analizuoti, kur pradingsta prekybininkas net jeigu niekas nežino apie tą naują veikėją sektorėje. Ir tiesiog būtų tokia žalia šviesa, kuri reikštų, kad galima iš karto nuskaičiuoti PVM, geltona šviesa, kad pirmiausia reikėtų užduoti klausimus mokesčių inspekcijoms arba ES, jeigu būtų susitarta ES lygmeniu. Ir man atrodo, kad tai būtų labai svarbu, bet matau, kad politinės valios šioje srityje kol kas dar nėra. Ta sistema tobulėtų augdama, kadangi duomenų vis daugėtų. Analizė padėtų vis geriau naudotis tais duomenimis. Čia aš pateikiu skaidrę jums susipažinti, nenoriu per daug dėmesio tam skirti. Matome tokias įmonės, kurios nežinojo, į kokius duomenės krypti dėmesį, bet dabar mes tą informaciją turime. Privatus sektorius daug investuoja į duomenų rinkimą ir duomenų analizę. Tiems, kurie tai daro, yra lengviau, kadangi jie gali skubiai priimti sprendimą ir pasižiūrėti, kokios tendencijos vyraus ateityje. Jeigu turėtume tokią sistemą kovos su mokestiniu sukčiavimu srityje, tai būtų puiku, tai leistų mums nustatyti būsimas tendencijas. Kuo daugiau duomenų ES lygių, tuo lengviau yra pastebėti naujas tendencijas. Visa tai ir sandoriais grista sistema leistų reaguoti labai greitai. Ta reakcija galėtų būti labai efektyvi ir konkreti. Apie FEM sistema liktų tokia pati. Būtent todėl pirmiausia ir kalbame apie šią alternatyvą. Būtų galima toliau vadovautis esamą sistemą. Čia dabar Daugiausia kalbėjau apie tai, kada reikėtų reaguoti, daryti tai kuo skubiau ir efektyviau. Kita alternatyva paskatų mažinimas. Tai yra, jeigu norite panaikinti PVM didelių sumų atveju, tai svarbu kad vyktų tam tikrą prasme subranga PVM mokėjimo. Tai būtų daroma per elektroninę kontrolę. Daugeliu atveju galima būtų su mokėjimo agentūra susitarti. Tarkime, mokėjimo institucija padalytų tą sumą, e, numatytų sumą tiekėjai ir e, PVM mokėjimo valstybei. Tai verslas verslui atveju būtų surinkta daug domenų ir e, nebūtų e, tiek daug išeinančių PVM. Tai reiškia, kad patikimas priekybininkas nenorėtų mokėti PVM tiekėjui, verčiau mokėtų mokėjimo institucijai. Taip mes atsikratytume visų tų, kurie, pavyzdžiui, parduoda pigesnė negu normalia kaina. Be to, tai leistų užkirsti kelią priekybininko pasišalinimui su PVM. Žinau, kad tai nėra taip jau lengva. Bet šiandieną elektroniniai mokėjimai yra kur kas saugesni ir jų atveju sukčiavimo yra kur kas mažiau. Mokėjimų institucija galėtų gauti tam tikrą procentą nuo sandorio. Mes jau anksčiau esame kalbėję apie jų įtraukimą ir man atrodo, kad verslo įtraukimas taip pat pasitarnautų valstybė, juk daugelis jų veikia sąžiningai. Man atrodo, kad toks tiesioginis PVM perdavimas būtų tikrai naudingas. Noriu dabar padėkoti ponai Novakovui ir pirmininkiu už tai, kad sutikė progą visą šią sistemą pristatyti. Dėkoju. Labai ačiū visiems ekspertams. Jūs patikėte mums puikią šios temos apžvalgą. Šiek tiek sudėtinga dabar daryti išvadas. Manau, kad reikės dar kada nors įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę. Aš tik noriu paprašyti pranešėjo pasakyti keletą baigiamųjų pastabų. Panas Novakovas yra naujas kolega, jis dirbo labai profesionaliai ir e, su, su, susidomėjimu. Tad e, suteiksiu dabar jam žodį. Pirmiausia, Labai ačiū pirmininkė už šios gražius žodžius. Aš iš tiesų esu jauniausias parlamento narys ir jūsų įvertinimas man suteikia motivaciją toliau intensyviai dirbti. Labai ačiū visiems, kurie šiandieną prisidėjo. Aš Dabar mąstau apie tas sumas. 170 milijardų eurų nesurinkto PVM, tai yra viena trečioji sanglaudos politikos. Įsivaizduokite, kiek e, projektų mes neįvykdėme dėl tų prarastų pinigų. Tos e, spragos mažinimas turėtų būti mūsų pagrindinis prioritetas. Manau, kad privalome pasiekti šio tikslo dar iki kito programavimo laikotarpio. Turiu keletą pasiūlymų. Pradėkime nuo mažų žingsnelių. Visų pirma, reikia atlikti kryžminį tikrinimą tarp valstybių narių. Reikia greitai tikrinti informaciją susijusią su PVM. Mes jau matėme, kad e, sukčiančios įmonės e, labai greitai komunikuoja tarpusavyje, todėl mes turime turėti dar greitesnę sistemą. Problema ta, kad e, kai kokia nors įmonė tikina, kad reikėtų gražinti PVM, ta įmonė nebeegzistuoja ir taip sukčiauja ar kaip nors panašiai. Kartais valstybių komunikacija yra labai lėta ir dėl to jos tampa pažeidžiamos. Aš manau, kad turėtume reaguoti kur kas efektyviau ir greičiau. Dabar apie supaprastintą sistemą. Kai kurios įmonės moka daugybę pinigų konsultantams, buhalteriams, kad jie tvarkytų tarp valstybinę priekybą. Aš nemanau, kad mes turėtume nubausti tas įmonės ir numatyti dar daugiau taisyklių, dar daugiau biurokratijos. Reikia mažiau taisyklių, bet jos turi būti veiksmingesnės. Galiausiai. Tos įmonės, kurios sukčiauja PVM srityje, turi būti, joms turi būti uždrausta naudotis ES finansavimu. Jei kokia nors įmonė vykdo sukčiavimą PVM srityje, tai jai turi būti uždrausta bet kokia galimybė pasinaudoti ES fondais. Jokio horizonto 2020, jokių fondų. Aš manau, tai turi būti labai akivaizdus signalas tiems, kurie uh, E, ketina vokti, juk tai yra vagystė iš Europos mokesčių mokėtojų. Dar kartą ačiū, e, dėkoju e, pirmininkė už tai, kad tikite šios temos svarbą ir už tai, kad sutikite žodį. Dėkoju, panė Ajala Sanders. Dėkoju. Ines, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už visą sutiktą informaciją, ji iš ties naudinga. Man atrodo, kad dabar mus visus patrasino ekspertai toliau daryti pažangą. Noriu padėkoti komisijai ir taksud generaliniam direktoratui už atliktą darbą. Aš norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponia Lilija, ką sakė ponas Lilian Ander. Man labai įdomu tai, ką sakėte apie Suomijos administraciją. Kalbėjote apie dabartinį Eurofisk teisinį pagrindą. Teigite, kad mes atliekame tik tai pačius minimaliausius veiksmus. Jūs sakote, kad pagal teisinį pagrindą galima būtų dar daugiau nuveikti, tai gal galėtumėte pakomentuoti plačiau. Jūs kovojate su sukčiavimo PVM srityje, dirbate su kitomis šalimis, tai gal turite kokiu nors minčių ar pavyzdžių, kuriais galėtumėte pasidalyti. Jūs sakėte, kad jaučiamas tam tikras bejėgiškumas, tai uh, Kągi būtų galima padaryti teisinio pagrindo atžvilgiu, gal galite čia pasidalyti savo patirtimi. Norėjau dar išsakyti pastabą ir taksut generaliniam direktoratui. Mes Ispanijoje matome, kad yra daug jaunų notarų, kurie naudojasi šiomis priemonėmis. Jie nori naudotis tomis domenų bazėmis ir dalytis informaciją apie sandorius, kurie yra sudaromi notarų biuruose. Po to bet ta informacija dalyjamas internete ir jeigu administracijai tos informacijos reikia, tai ji gali automatiškai gauti prieigą. Vadinasi, administracija turi labai stiprų instrumentą. Kitas klausimas, kaip ta informacija panaudojama, bet visgi tai yra labai svarbi priemonė, tai gal tai būtų galima pritaikyti ir europinių lygių. Thank you. Um... Ačiū. Pirmiausia, kas ateina į galvą, tai prieiga prie trečiųjų šalių informacijos. Tai yra. Ataskaitos, kurias e, įmonė teikia savo šalyje, savo mokesčių administracijoms. Ta informacija ar prieiga prie tos informacijos negalima kai kuriuose valstybėse narėse. O ta informacija dažnai būtina, norint atsekti tam tikrus sandorius, kurie galimai um, neteisėti. Eurofisk tinklas remiasi būtent e, tokia informacija, apibendrinta informacija, jeigu mes e, gauname kažkokių ženklų, kad sandoris gali būti neteisėtas, tai mes norime, aišku, išsiaiškinti, atsekti, kur e, to santorio pradžia, kur pabaiga. Dažnai, aišku, būna įsitrauksios keletas e, kompanijų skirtingose valstybėse narėse. Jeigu yra viena šalis, kuri blokuoja tą informaciją, kuri reikalinga, tai žlunga visas tyrimas. Ačiū. Ačiū trumpai. Iš tikrųjų, atitinkamos technologijos egzistuoja ir technologiškai keistis informacija įmanoma. Netgi didelėse mm, kompanijose ir MVI turi tokias technologijas, technologijos vispinga, taigi jos prieinamos. Teisinis pagrindas kažkuria prasme taip pat yra, bet trūksta politinės valios ir tą turime pripažinti. Pažangos yra, bet reikia daugiau laiko ir tikrai reikės e, dar laiko. E, mūsų darbo programa apima darbą daugelės ryčių, bet mums reikia politikų paramos. EBPO, e ką mes darome, mes darome tai, ko reikalauja mūsų narės šalis. Ne mes sprendžiame. Jeigu vyriausybės nusprendžia, kad reikia skirti lėšų konkrečiam darbui, mes to ir užsime. Bet dabar mūsų lėšos yra ribotos ir ribota politinė valia. Ačiū. Kažkada e, rašiau e, straipsnį, aš tokį darbą apie bendradarbiavimą mokesčių srityje tarp valstybių narių ir tada dėja išvada buvo tokia, kad e, vienintelis būdas pakviesti valstybės narės bendradarbiauti tai yra pasiūlyti kažką ir tas kažkas būtų ES lėšas. ES siekia savo interesų būtent apsaugoti e, lėšas e, Aš e, tada nagrinėjau elektroninės e, paslaugas ir MOS. Kalbant apie MOS, žinote, kad e, mokesčiai yra renkami keliose valstybėse narėse ir pirmajame etape yra numatyta, kad surenkančios PVM valstybės narės gali pasilikti dalį tų lėšų. Nuo 2019 taip nebus, kaip, žino, kaip man žinoma, bet kol kas taip yra. Tai e, toks būtų praktinis pavyzdys apie praktinę paskatą. Būtent e, turi būti kažkokia paskata. Valstybės e, narės e, turi kažką konkrečiai gauti. Ne vien e, galimybė neprarasti pinigų. Taigi labai svarbus, aišku, greitas informacijos rinkimas ir analizė, e, bet prisijungčiau prie kolegos, kuris sakė, kad e, tos priemonės visada bus tik minimumas, nes trūksta politinės valios ir tikrai apgailestauju, kad tenka tai konstatuoti. Ačiū. Ačiū ir Jūsų baigiamasis žodis. Ačiū. Pirmiausia, noriu atsakyti į ponios Ajala Sender klausimą mm, dėl ataskaitų apie sandorius. Iš tikrųjų, apie dešimtie valstybių narių yra tai gyventinama ir dabar mes mm, nagrinėjame tokias sistemas, nagrinėjame, kokie jų privalumai ir kokią naštą jos mm, užkrauna įmonėms, kurios tokią sistemą taiko. Mes taip pat nagrinėsime, ar ir kaip tos sistemos e, gali būti suderintos tarp valstybių narių ir ar tai galėtų būti gerosios patirties pavyzdys. Na ir baigdama noriu pasakyti, kad mums šie klausimai buvo labai įdomus, labai svarbus, įdomu išgirsti, koks yra užmojo lygis, lūkesčiai įvairių suinteresuotų šalių. Uh, ir Europos parlamento narių. Kaip sakiau, mes rengėme teisėkuros pasiūlymą, kurio bus siekiama sustiprinti administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu reglamentą. Turiu pripažinti, kad mes pradėjome nuo tokių nedidelių e, pasiūlymų, bet e, mes e, įsigilinsime ir į tos pasiūlymus, kurie buvo išsakyti Ir mes, aišku, nagrinėsime visus galimus atvejus. Ačiū. Ačiū. Ačiū Jums už visas išsakytas nuomonės. Man atrodo, kad visi įgyjome dar daugiau motivacijos dirbti šioje srityje ir mes tikrai tęsime savo darbą. Popietė buvo tikrai naudinga, dėja nebeliko laiko tolesnėms diskusijoms apie šį klausimą, bet ačiū visiems, ačiū tiems, kas atvykote iš toli. Ir komitetas tikrai galės mm, padaryti postumį šioje srityje. Taigi, ačiū dar kartą, kad atvykote, o mes tęsime darbą su e, daro pagal savo darbo tvarkę ir mm, atsakingas e, komisijos narys jau laukia už salės durų. 6.32. Genau. Ja, wir begrüßen, ja, wir begrüßen Sie herzlich den. Na, dabar galime pasveikinti komisijos narį e, atsakingą už migraciją ir pilietybės reikalus. Noriu dar pasidžiaugti, kad išlieka komiteto narių šioje salėje. Visada labai smagu, kad uh, E, galime posėdžiauti, bet lūktarkim šiek tiek, kol žmonės išsiveikščius. Mes, e, Europos komisijos nariai iš biudžeto kontrolės komiteto perspektyvos, matome, kad yra didelės sumos pinigų skiriamas migracijai. Ir naujos sumos vis e, paskiriamos, asignuojamos, bet aš jau pamečiau vaizdą, kas ką daro, apie kokius pinigus čia kalbam. Būtų gerai E, aptarti, kaip tie pinigai kontroliuojami, kaip juos. Ačiū, kad atėjot. Ačiū, kad atsintėt klausimus. Taip mes galime pasirengti šiam komitetui. Informacija labai naudinga. Gerbėjus komisijos nariai, prašom tęsti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėm parlamento nariai, kolegos. Kaip žinote. Aha. Aš turėjau galimybės pasikeisti e, nuomonėmis ir su Libė komitetu narys ir dabar pagaliau turiu galimybę su jumis pasišinėkėti. Paskutinį kartą teko posėdį atšaukti dėl dramatiškų įvykių, kurie dėja kaip tik tą dieną, kaip su jumis turėjau sutikti, įvyko. Europa vis dar susiduria su beprecedentinė migracijos krize. Graikijoje tą labai aiškiai matom, ten daugiau negu 57 tūkstančiai žmonių šiuo metu yra užstrigę. Taip pat Italija tą savo akimis mato, kur beveik šimtas tūkstančių, atsiprašau, tūkstantis žmonių kasdien dar praėjusią savaitę įvažiavo. 2500 žmonių buvo išgelbėti per Tritono operaciją ir Poseidono operaciją atsiprašau, 250 tūkstančių. E, jie buvo išgelbėti, kai bandė kirsti jūrą. Šiandien dėmesys suteltas į Italiją ir Graikiją, bet tas gali atsitikti bet kurioje valstybėje, kuri turi išornę sieną. Ir migracijos spaudimas neapsiriboja tik pasienio valstybėmis. Ši krizė aiškiai tą parodė. Nuo pat pradžios Darėme viską, ką galėjom, kad padėtumėm valstybėms narėms patiriančiams ypatingą spaudimą. Buvo suteikta skubi finansinė pagalba valstybėms esančios prie sienos, taip pat ir tranzitinėms valstybėms, tokioms kaip Vengrijai, Kroatijai ir Slovenijai. E, paramos gavo ir valstybės, į kurias buvo atvykta, tokioms kaip Prancūzija, Vokietija ir Austrija, Prancūzijoje Kalė regionas ypač e, nukentėjo stengiamės padidinti tų valstybių galimybės priimti kuo daugiau žmonių ir sustiprinti jų prieglopščio sistemas. Finansavimo sistemos. Finansavimas yra skirtas e, darbuotojams dirbančiai su prieglopščiu siekiančiais, e, pirštų ėmimo įrenginiams, e, paraiškų apdorojimo sistemoms, sienos kontroliai, sienos stebėsenai. Mūsų parama labiausiai nukentėjusiams valstybėms narėms neatsiriboja tik tai uh, finansinėms priemonėmis. Pavyzdžiui, mes esame nusintę į tas valstybės žmonės, kurie su vietos administracija kartu stengiasi ieškoti sprendimų šio reiškinio keliamoms problemams. Mūsų reakcija į pabėgėlių krizę yra visa apimanti. Mes nustatėme ES migracijos darbo atvarkę ir aiškiai e, suplanavome įgyvendimo biudžetą. Prioritetai yra tokie - apsaugoti tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos, gražinti tuos, kurie neturi teisės likti ES, kovoti su e, kontrabandininkų tinklais, kartu apsaugoti bendras išorinės sienas, sukurti legalių būdų prieglopščio siekiantiesiems pasiekti Europą. E, praėjusiu metu kovo mėnesį Tiesiog šių metų kovo mėnesį ES pagal šią e, sistemą parengė bendrą veiksmų planą, kaip geriau suvaldyti migrantų krizę. Šis planas nėra kažkoks tai stebuklingas sprendimas, visi tą puikiai suprantam. Nėra magiškų stebuklingų sprendimų šiomis dienomis, kurie automatiškai problemą išspręstų. Bendros strategijos įgyvendinimas yra vienas iš pagrindinių raktų, kad visus sprendimus įgyventume, reikia pinigų. Ir dabar aš galėčiau tik padėkoti Europos parlamentui už paramą mūsų prašymui. Mes prašėme 1,6 milijardų eurų biudžeto vien tik tai šiems metams, 2016 metams. Tokios pat paramos migracijai ir saugumui reikės ir 2017 metais. Tai darys 3 milijardai eurų iš viso. Nepaslaptis, kad turimos lėšos yra nedidelis lyginant su poreikiais, kurių, reikalais, kuriuos reikia sutvarkyti netidėliotinai, kad e, atremtume e, skubiausius iššūkius turime nedelsdami didinti krizinį biudžetą daugiau negu 460 milijonų eurų buvo skirti kaip krizinė pagalba valstybėms narėms ir e, vietoje dirbantiems partneriams. Mūsų agentūros, tokios kaip Frontex, EASO ir Europol, skiria šimtus tūkstančių ekspertų, kurie vyksta į, į e, pat, migrantus rautus priimančias valstybės ir dirba per vadinamai suskarštuosius taškus Graikijoje ir Italijoje. E, jų ištekliai yra padidinti, tačiau reikia dar daugiau stengtis. Kaip žinote, Frontex mandatas bus išplėstas apimant Europos e, sienas ir e, pasienio apsaugą. ESOS mandatą išplėsti buvo pasiūlyta, ji turi tapti e, E, bendraja Europos e, sienų agentūra ir kaip tik dabar teisės aktų rengėjai tai svarsto. Šiandien iš ryto Europos komisija pateikė du e, teisės aktų pasiūlymus, du paketus, kurie leis išbaigti Europos bendrąją prieglaušio sistemą kartu su mūsų išsamea strategija. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas mus parems ir mes galėsime dėrybose greitai pasistumėti į priekti ir galėsime gyvendinti visas pagrindinės migracijos dosije, kurias dabar svarstome. Taip pat šiandien iš ryto buvo pristatyta penktoji ataskaita dėl pabėgėlių perkelimo ES viduje. Suprantame, kad reikia didinti perkelimo tempus. Nelaikas dabar sustoti. Priešingai atėjo momentas, kai turime pagreitį dar labiau padidinti. Valstybių narių pastangos uh, turi uh, padėti mums e, palankes tendencijas išlaikyti ir net e, sustiprinti. E, ir taip pat matome, kad iš Turkijos vis daugiau žmonių yra atsiunčiama. Supraskime, kad kas kart, kai uždaromos duris neteisėtai migracijai, turi būti atveriamas langas legaliems migrantams. Praktika yra tokia, kad daugiau negu 8 tūkstančiai žmonių jau buvo perkelti iš vienos valstybės į kitą. Kalbant apie mūsų migracijos politikos išorinę pusę, turime pasakyti, kad neseniai yra priimta partnerystės sistema, kuri susideda iš uh, specialių susitarimų, uh, kaip padėti trečiosioms šalims. Šis partnerystės, e, ši partnerystės sistema yra orientuota į rezultatus ir viena iš pagrindinių uh, E, problemų, klausimų ir gražinti tuos, kurie neturi čia likti. Gražinimas, procesas pats kainuoja labai brangiai. Ilgalaikėje perspektyvoje ši sistema uh, leis ir nelegalios uh, migracijos pagrindinius uh, kelius užblokuoti. Matome, kad keičiasi ES migracijos politikos uh, vaizdas. Iki šiol ta politika buvo labai fragmentuota, ji netenkino poreikių reaguoti į šiandienos iššūkius. Turbūt turite sutikti, kad e, yra suteikti riboti resursai. Ir aš sutiku su jumis, kad tai yra dar viena priežastis, kodėl tie riboti resursai turėtų būti kuo veiksmingiau panaudoti. Jie turi būti skirti veiksmams, E, kuriais siekiama susidoroti su krize. Mes negalime e, nesėkmingai dirbti. Turime pasiekti rezultatų su turimais e, ribotais ištekliais. Tuo pat metu mums tenka prievalio užtikrinti, kad tie resursai būtų panaudoti tenkinant gero finansų valdymo principus. Galiu Jūs patikinti, gerbėjami parlamento nariai, kad aš itin didelį, didelės reikšmės skiriu uh, ES biudžeto geram finansiniam valdymui vidaus reikalų srityje. Mūsų fondus daugiausiai gyvena valstybės narės pagal bendro valdymo principą. Valstybės narės e, turi pakankamai daug autonomijos ir pačios gali nuspręsti, kurie veiksmai turi būti finansuojami. E, ilgalaikis glaudus bendradarbiavimas e, turi būti vykdomas laikantis išlaidoms iškeltų tikslų ir kiekviena biudžeto eilutė turi būti skirta susitartiems tikslams finansuoti. Kiekvienais metais pagal mūsų pasiūlymą yra e, prašoma pateikti ataskaitas ir audito išvadas, bet to Europos komisija stebi, kokios problemos iškyla įgyvendinant paskirtas lėšas. Bet to Europos komisija bendradarbiauja su audito rūmais, kai jis atlieka veiklos auditą ir metinį auditą. E, E, veiklos auditas e, viename karštajame taške kaip tik dabar vyksta. Europos komisija e, peržiūrės preliminarės išvadas po to, kai jos bus pateiktos. Galiu pakartoti, mums reikia pasiekti konkrečių rezultatų, turint labai ribotus išteklius. Todėl mes privalome reikalauti, kad apie darbą būtų atsiskaidoma absoliučiai skaidriai. Ir tai nėra tušti žodžiai be išviešinimo, e, kokią finansinę paramą teikiame valstybėms narėms, mes kas 15 dienų e, skelbiam informaciją apie kiekvienos valstybės narės įsipareigojimus ir asignavimus pagal AMIF ir ASF. E, Europos komisija atsiskaitys kitais metais parlamentų ir tarybai apie tai, kaip 2007-2013 metų vidaus reikalų biudžetas buvo įgyvendintas dėl prieglapščio migracijos ir integracijos fondo ir vidaus saugumo fondo, kuris, kaip žinote, yra gyvendamas 2014 metų ir bus tęsiamas iki 2020 metų. E, bus 2017 metų rugsėjo mėnesį įvykdytas tarpinis vertinimas, 2000, jis truks iki 18 gegužės mėnesio. Mes pateiksime tarpinę vertinimo ataskaitą parlamentui ir kitoms institucijoms iki 2018 metų pabaigos. Tai e, bus dar papildyta, tai papildys metinės ataskaitas apie ES biudžeto įgyvendinimą. Praėjusią savaitę vicepirmininkė Georgieva jums pristatė 2015 metų e, metinio ES biudžeto vertinimo ir veiklos ataskaitą. 2015 metų ypatingi uždaviniai reikalavo, kad būtų suderintos politinės iniciatyvos ir strateginis ES biudžeto panaudojimas. ES reakcija į pabėgėlių krizę yra aiškus pavyzdys, kaip strategiškai galima vertinti finansavimą. E, Griežtojo gyvendinimo, e, kontroliavimo ir pastangų teisingo dislokavimo dėka buvo pasiektas geras greitis. Mūsų pagrindiniai principai yra tikslingumas, greitis ir rezultatai. Ačiū už Jūsų dėmesį, aš mielai išklausysiu Jūsų nuomonę ir atsakysiu Jūsų klausimus, aišku. Dėkui. Labai ačiū, gerbiamas komisijos pirmininkė. E, greitis, gebėjimas veikti, e, re, greitas reagavimas yra labai svarbus. Mes visi puikiai suprantame, kad krizinėmis aplinkybėmis dabar tai būtina. Turime duoti aišku ženklą žmonėms, kad ES sugeba veikti humanitarnės pagalbos rytyje. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, tai labai svarbu. Kaip jūs teisingai pastebėjote, e, stebime ir padėti Graikijoje, esame ten buvę. Tada kyla klausimas, kaip galime užtikrinti, kad Graikijoje būtų, kaip matėme iš klausimino, teisingai panaudoti pinigai. Matėm, kad labai daug pinigų yra skiriama iš jungtinių tautų e, pabėgėlių reikalų komisaro biudžeto. Ir ji, tas, to komisaro tarnyba turi naudoti tos pinigus ypatingomis sąlygomis. Taigi, kaip jūs galite kontroliuoti, kas vyksta Graikijoje? Italija irgi, kaip ir Graikija, turi bendro valdymo e, galimybę ir taip gali užtikrinti, kad viskas būtų tikslingai panaudota. Mes norime ir matome Atsiprašau, mes matome, kad valstybės narėse ne visuomet viskas yra įgyvendama. Kaip galima užtikrinti, kad valstybės narės iš tiesų elgsis taip, kaip mes iš jų tikimės? Gal galėtumėte atsakyti? Ačiū, o dabar suteiksiu žodį poniai Hogmai ir kitiems kolegoms. Uh, Galiu Jums pasakyti, kad visos valstybės narės labai mielai bendradarbiauja toje srityje, jokių nusiskundimų neturime. Be abejo, uh, mes uh, stebime administracijos veiklą, nes anksčiau esame turėję tokių nelabai gražių surprizų. Jūs geriau negu aš žinote, kas yra buvę anksčiau. Bet e, galiu Jūs patikinti, kad kol kas bendradarbiavimas vyksta labai gerai. Tos valstybės narės tenkina visus įsipareigojimus ir jau sukūrė viską, kas reikalinga institucinio mechanizmo prasme ir taip gali sklandžiau valdyti padėtį vietoje. Mes esame nusiuntę savo žmonės ir į Graikiją, ir į Italiją, nes būtent tos dvi valstybės patiria didžiausią spaudimą šiuo metu. Kaip jau anksčiau sakiau, jos kiekvieną dieną Tie žmonės, atsiprašau, dirba kiekvieną dieną, jie labai gerai dirba. Taigi mes sutelkiam pastangas ir tikimės, kad galėsim greitai pasakyti, kad tas bendradarbiavimas buvo puikus. Tačiau turim stebėti, kas vyksta praktiškai iki pat galo. Ačiū. Dabar ponia Holmeier. Ähm, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kai kalbame apie migracijos ir pabėgėlių krizę, tai reikia suprasti, jog ji nėra trumpalaikė. Mes privalome įvertinti šį faktorių, turime atsižvelgti į tai biudžeto eilutėse. Juk dabar jau esame prieartėję prie biudžetinių galimybių. Kila klausimas, ar valstybės narės norės papildyti tą biudžetą, ar valstybės narės norės keisti biudžetą. Juk tas vienas milijardas eurų turi būti paimtas iš dabartinio biudžeto. Pasižiūrėkime į Afrikos fondą. Ar tikrai galėsime viską atlikti pagal numatytą biudžetą. Galbūt valstybės narės masto tik tai apie save ir negalvoja, ką mes turime daryti kaip Europos Sąjunga. Kol kas tas biudžetas dar nėra viršytas. Tik noriu pasakyti, kad uh, numatytos lėšos vis dar ten yra. O turėtų būti priešingai, reikėtų įsisavinti tas lėšas tiek Graikijos, tiek Italijos atveju. Kompetitingos institucijos su mumis bendradarbiauja. Žinome, kas bus kitais metais Italijoje jau gavome tą informaciją. Žinoma, mums reikės įtraukti tos klausimus į vidurinio laikotarpio peržiūrą. Noriu pasakyti, kad kol kas darbas vyksta tinkamai. Kaip ir visuomet, valstybės narės prašo daugiau, negu joms reikia – tačiau mes e, patys žinome, kaip jos masto ir ką ketina daryti. Dėkoju. Pana Šmit. Pane Šmit. E, ne, e, ponas Dijong. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariu už tai, kad atvyko į mūsų komitetą. Kaip e, sakė kolega Holmaja, tie pinigai, kurių reikia šioje srityje, nemenki ir greičiausiai juos reikės paimti iš kitų sričių. Europos komisija visuomet galvoja apie veiklą grįstą biudžetą. Matome, kad paklausa yra didesnė ir taip pat labai svarbu yra didinti tuos būtinus išteklius. Pateiksiu kelis pavyzdžius ir gal jūs galėsite pateikti pastabų. Kokį poveikį veikla grįstas biudžetas turi tuose karštuosiuose taškuose? Kokius kokybės kriterijus jūs taikote šiuo atveju? Kaip yra tikrinama prieglapščio prašymų tvarkymo kokybė, kaip yra užtikrinama šeimos prieimimo vietų kokybė ir taip toliau. Antras klausimas dar sudėtingesnis. Jūs kalbėjote apie požiūrį, kuris remiasi priežastimis. Mes tai taikom ir Afrikos atšvilgiu. Jeigu teikiama parama tam tikrai sričiai, žmonės gali vystytis, gali investuoti į švietimą, tačiau labai dažnai užimtumas velkasi iš paskos. Na, gali būti, kad atsiranda daug išsilavinusių žmonių, bet nėra pakankamai darbo. Gali būti taip, kad tas vykimas į Europą bus dar didesnių apimčių. Jeigu jūs tai vertinate kaip priežastį, tai kaip čia galite pasinaudoti veiklą gristų biudžetu, kaip galite pasiekti savo tikslų, kaip juos formuluoti ir ką mes kaip komitetas galime padaryti. Mes Jei viskas vyks tinkamai, ketiname apsilankyti Jordanijoje ir Libane. Matome, kad situacija ten yra siaubinga. Ir šalims yra siaubinga ir patiems pabėgėliams. Tai kągi galėtų ES padaryti, kad pagelbėtų toms dviems šalims? Ačiū. Kalbėtas kalba be mikrofono. Libanas ir Jordanija bei Turkija susiduria su didžiuliu spaudimu. Aš ten lankiausi ir žinau, kokia yra situacija vietoje. Mes esame paskyrę didžiulę finansinę paramą ir kartu su UNHCR bendradarbiavome tam, kad pagelbėtume vietos institucijoms, kad jos galėtų valdyti situaciją vietoje. Kaip žinote, mes e, Turkijoje negalime įrengti tų karštųjų taškų. Ta idėja buvo paminėta, bet e, juos galima steigti tik tai ES teritorijoje. Visgi mes ten siunčiame savo ekspertus. Jie turi didžiulę patirtį ir jie bendradarbiauja su tų šalių vietos institucijomis. Noriu pasakyti štai ką. Dabartinė situacija Libane ir Jordanijoje rodo, kad e, pabėgėlių klausimų yra piknaudžiaujama. Yra tokių, kurie nori destabilizuoti tą šalis. Mes e, situaciją labai atidžiai stebime. Galiu pasakyti, kad ES tikrai padeda toms šalims ir teikia diplomatinę bei politinę paramą šiuo labai sudėtingu laikotarpiu. Kitas jūsų klausimas apie karštuosius taškus. Aš šį kartą laikysiuosi Graikijoje karštuosiuose taškuose, buvau Lampedūzoje, Italijoje. Noriu pasakyti, kad tose vietose situacija yra labai prasta, ne vien tik tai karštuosiuose taškuose, bet ir prieimimo centruose. Manau, kad jūs dar prisimenate vaizdus iš įdomenį ir kitų Graikijos vietų. Ačiū Dievui, situacija pasikeitė su mūsų parama. Aišku, sunku stebėti, kas ten vyksta, jei esi toli. Kas tie karštieji taškai, aš jau esu aiškinęs tai. Bet e, pirmiausia, be pagrindinės užduoties atskirti tuos, kuriems iš tiesų reikia tarptautinę prieglapščio ir nuo tų, kuriuos reikia gražinti, karštieji taškai e, turi gerai elgtis su tai žmonėmis, turi juos gerbti, gerbti jų orumą. Ir dabar taip ir yra daroma. Pradžioje situacija nebuvo vienareikšmė, dabar ji yra kur kas geresnė. Net ir čia, Briuselėje, kai kurie politikai, parlamento nariai, komisijos atstovai nežino, koks skirtumas tarp karštojo taško ir prieimimo centro. Prieimimo centras yra numatytas tam, kad apgyvendintų tuos žmonės, kad juos priimtų, o karštųjų taškų tikslas yra kitoks. Jei prieš metus būčiau sakęs, kad mūsų numatytos sistema veikia puikiai, būčiau melavęs. Dabar turime keturis karštuosius taškus Graikijoje ir dar kelis taškus Italijoje. Po to bus įsteigti dar porą karštųjų taškų Italijoje. Italija dabar susiduria su didžiuliu spaudimu dėja centrinės viduržėme jūros regiono kelias vis dar atviras. Aš neku čia apie tūkstančią žmonių. Toliau. Aš noriu pasakyti, kad ES e ir Turkijos susitarimas veikia, mes jau turime apčiopiamų rezultatų. Tie skaičiai itin sumažėjo. Pateiksiu e, skaičių. Per savaitę e, kirzdavo Egėjo jūrą 10 tūkstančių žmonių, o dabar 40-50 žmonių maksimum. Jeigu tas susitarimas ir toliau veiks, tai ateityje matysime kur kas geresnę situaciją. Taigi, iš viso yra devini karštieji taškai, keturi Italijoje, penki Graikijoje. E, ten yra asmenys pasirengę padėti. Yra e, teikiama Frontex ir EASO ekspertų veiklos parama. Visų pirma, yra stebimos sienos, taip pat paieškos ir gelbėjimo operacijos, pirštų atspaudų ėmimas ir e, taip pat e, pagalba teikiant prašymus. To nevykdavo prieš metus, aš pats lankiausi Lampedūzoje ir mačiau, kad nebuvo tokios e, paslaugos, kad e, migrantai būtų informuojami ir kad žinotų, kaip teisėtai gali patekti į Europą. Dabar paskutinė pastaba. Kągi daro nacionalinės institucijos? Pradžioje visos institucijos tikėjosi, kad Europos Sąjungos sąjungos institucijos visko pasirūpins. Bet e, dabar viskas e, pasikeitė. Kompetitingos nacionalinės institucijos su mūsų parama, su mūsų ekspertais, su mūsų žmonėmis ir be pinigų e, geriau atlieka savo darbą. Dabar situacija yra kur kas geresnė. Prisiminkime, kokia buvo situacija prieš metus ir kur esame dabar. Tikiu, kad turime ir toliau dirbti šią linkmę. Galiausiai noriu pasakyti, kodėl prireikė tiek laiko, kad abi šalis numatytų tas atsakingas institucijas. Dabar jos jau yra įsteigtos, yra užtikrinamas bendradarbiavimas ir komunikacija su mūsų pareigūnais e, tam, kad būtų geriau stebima, kaip yra išleidžiami pinigai, kuriuos mes duodame. Dėkoju. Ačiū. Pane Ajala Sandra. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariai už tai, kad jūs teikite tokią išsame ataskaitą. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar komisija žino ir aš tikiu, kad jūs dėl savo kilmės šalies esate šios ryties ekspertas. Noriu pasakyti, kad Ispanijoje buvo taip pat krizė prieš dešimt metų ir ar yra matomas kažkoks vėlavimas. Kai reikia reaguoti skubiai krizės metu, Kodėl nėra tai daroma? Ar tiesiog yra per didelė koncentracija? Aš norėčiau sužinoti, kaip būtų galima kovoti su tomis spūstimis. Atrodo, kad kai krizė pasikartoja, susidurėme su daug problemų, tai Italijos ir Graikijos atveju. Norėčiau žinoti, kiek žmonių atvyko neseniai, lyginant su tais, kurie jau kurį laiką yra kalė. Na dabar jei pasižiūrėtume į e, lėšas, kurias gauna kiekviena valstybė narė, ar tai priklauso nuo e, prieimimo veiklos, kurią jos vykdo. E, girdėjome apie 6 tūkstančius eurų vienam pabėgėliui, nelabai žinau, iš kur buvo gautas tas skaičius. Gal jūs galėtumėte paaiškinti, ką gauna kiekviena valstybė narė. Man atrodo labai svarbu, kad valstybės narės neįsipareigotų priimti tam tikrą skaičių. Reikia, kad jos laikytųsi tų įsipareigojimų vėliau. Valstybės narės yra pateikusios įsipareigojimus E, priimti tam tikrą skaičių žmonių ir jau turėjo tai padaryti. Pilietinė visuomenė Ispanijoje labai aiškiai reiškia savo poziciją. Mes esame gavę pasiūlymų iš paprastų žmonių priimti vaikus, pavyzdžiui, ypač sergančius vaikus. Tai gal komisija galėtų paremti tokią iniciatyvą galėtų pagelbėti valstybėms narėms, kurios priima pabėgėlius. Juk tos šalis jau yra įsipareigosios priimti tos žmonės. Pavyzdžiui, Italijos atveju kiekvieną dieną atvyksta tūkstančiai žmonių ir ten yra didžiulės spūstis, o kitos valstybės narės tiesiog nepriima tų pabėgėlių, nors jų visuomenė yra pasirengusi tuos žmonės priimti. Tarkime, Mano šalyje vietos institucijos yra pasirengusios atlikti savo vaidmenį. Dabar apie lėšas Turkijai, Jordanijai ir Libanui. Mes sudarėme susitarimą su Turkija. Galima būtų pasakyti, kad į Graikiją dabar atvyksta tik 40 tai žmonių per dieną, bet kas vyksta Turkijoje? juk susitarime yra numatyti pinigai ir tos situacijos valdymui. Dar, ar žinote, kas yra daroma, kad būtų nustatyti nelydimi nepilnamečiai? Kaip yra kovojama su diskriminacija? dėl kurios atsiranda daug problemų. Kaip yra atskiriami žmonės? Yra pavyzdžiui žmonių iš Sirijos, yra tų e, skirtingų tipų pabėgėlių, vieni yra iš Sirijos, kiti iš kitų šalių ir gal juos netaip lengva nustatyti. Mes žinome, kad vyksta ir klaidinimo atveju. E, Na, kartais žmogus turi Sirijos pasą ar tapatybės dokumentus, bet iš tiesų nėra Siras. Galiausiai, ar komisija ketina įsteigti humanitarinius koridorius? Žinau, kad buvo numatyta idėja steigti tokį koridorių viduržėme jūroje, kad būtų išvengta tokių mirčių kaip kad Libijos atveju. Aš tikiu, kad mes turėsime dar panagrinėti šią idėją. Juk e, kontrabandininkai žino, kuriuo keliu eiti, to kurio vengti ir pagal tai renkasi savo kelią. Ačiū, atsakysiu, pradėsiu nuo jūsų šalies. Ispanija, kaip žinote, nėra ypatingai veikiama dabar. Buvo prieš porą metų. Tai buvo prieš porą metų, bet laimiai srautai <clears throat> Ispanija sustojo. Bet yra kitų klausimų. spūstis. Taip jų yra ir Italijoje, ir Graikijoje. Esu tikras, kad jūs um, žinote apie mūsų programą susijusią su mm, Dublinu. Yra ataskaita dėl Graikijos, kuri rodo, kad padėtis gerėja, bet dar tikrai toli gražu viskas neišspręsta. Ir jūs taip pat paminėjote dar vieną nepaprastai svarbų klausimą, kaip yra su perkelimu ar paskirstimu ES viduje ir visos valstybės narės įgyvendins tai, dėl ko mes bendrai sutarėme. Prieš mėnesį būčiau pasakęs, kad esu labai nusivylęs. Šiandien galiu pasakyti, kad mažiau nusivylęs, nes šiek tiek įsibėgėja reikalai šiuo požiūriu ir skaičiai padidėjo bet mes tikrai nepasiekėme dar savo užmojo lygio. Prieš keletą mėnesių sakiau, kad mūsų tikslas yra apie 6 tūkstančius asmenų per savaitę perkelti, bet tikrai šių skaičių dar nepasiekėme. Yra valstybių narių, kurios nelabai nori dalyvauti šiame projekte, bet jos turi suprasti tai, kad sistema privaloma mes nenusprendėme imtis kažkokių priemonių prieš tas valstybės narės, bet jeigu reikės, imsimės. Kol kas dar to nedarome. Svarbu, kad visos valstybės narės suprastų, kad kai kalbame tokiose institucijose kaip parlamente apie solidarumą ir atsakomybę, valstybės narės turi būtent tai pademonstruoti. Pasirinktinio solidarumo negali būti. Ir jeigu Europoje situacija tokia, kokia yra dabar, yra, taip yra dėl to, kad šios dvi vertybės e, vis dar gyvos. Ir tai yra ne vien moralinės vertybės, bet taip pat teisinės vertybės, nes jūs žinote, kad e, jos abi yra šitos sutartyje. Taigi klausimas, kiek pinigų valstybės narių gauna kad priimtų prieglopšio prašytojus. Sumos yra nemažas 6 tūkstančiai eurų asmeniui. Ir dar vienas dalykas, ką jau sakiau, šiandien primamų pabėgėlių skaičiai didėja. Dabar reikia tik tai mm, intensyvinti mūsų pastangas ir mes labai atidžiai stebime įgyvendinimą. Klausėte kiek? Kiek pabėgėlių mm, kerta e, Sirijos ir Turkijos sieną ir atvyksta į Turkiją? Sunku suskaičiuoti, nes e, žinote, kad ten nėra sienų ir nėra sienų kontrolės. Dabar Turkijoje yra daugiau nei 3 milijonai pabėgėlių. Bet e, Mm, svarbu žinoti, kad vien Stambulo apylinkėse yra daugiau nei 500 tūkstančių. Jie nėra registruoti, nėra paimti jų pirštant spaudai, jie pabėga. Jie slapstosi. Taigi mes čia susidurėme su problema, mes negalime žinoti konkretaus skaičiaus. Bet mes žinome, kiek konkrečiai kerta Egėjo jūra. Taigi šiuo požiūriu pasiekėme pažangos. Kaip sakiau anksčiau, tikėkime, kad šis susitarimas toliau veiks. Mes dar kalbėjome apie labai svarbų klausimą nelydimi nepilnamečiai. Tik septyni nelidimi nepilnamečiai kol kas buvo perkelti iš Graikijos į kitas ES valstybės narės. Septyni. Tik septyni. Du tūkstančiai vaikų, nelydimų nepilnamečių yra šiuo metu Graikijoje ir mes tikrai darome spaudimą, kad šis klausimas būtų sprendžiamas greičiau. Nes tai labai jautrus klausimas. Jūs žinote, kokie pažeidžiami yra vaikai Jūs kalbėjote taip pat apie pirmarūšius ir antrarūšius pabėgėlius. Atsiprašau, nesuprantu. Nebent jūs kalbate apie tos, kurie turi pinigų, kurie išvyksta iš savo šalies turėdami pinigų ir kiti, kurie neturi pinigų. Bet e, neįmanoma nusipirkti bilieto į saugų prieglopsti. Būtent tuo užsimama karštosiuose taškuose. Mes nedarome skirtumą tarp tų, kas turi pinigų ir kas ne. Jie negali rinktis. Jie e, praeina formalias procedūras, e, kuriams vadovauja atsakingos institucijos. Gal aš netaip jūs supratau? Dabar suprantu. kad yra pabėgėliai iš Sirijos ir kiti. Dabar supratau, bet vis tiek tai nėra tas pats, kas pirmą rūšį ir antrą rūšį. Kai migrantai atvyksta į karštuosius taškus ir aš pats asmeniškai tai mačiau, jie teigia, kad yra sirai. Bet karštuosiuose taškuose pareigūnai žino, kaip sužinoti, kas atvyko iš Sirijos ir kas e, tikrai kam tikrai gali būti suteiktas pabėgėlio statusas ir kaip tas žmonės atskirti nuo kitų. Taip pat svarbu žinoti, kad vertinimas karštosiuose taškuose vyksta Kiekvienu individualiu atveju atskirai. Negali būti taip, kad visa grupė žmonių praleidžiama iš karto. Todėl viskas e, užtrunka, viskas nagrinėjama atskirai, individualiai, kiekvienas individualus atvejis. Toliau humanitarniai koridoriai. Šiandien, šyrit, tiesą sakant, mes e, e, patvirtiname pasiūlymą dėl perkelimo. Tai yra ES schema. Ir e, esu tikras, kad tai atsako ir jūsų klausimą. Kaip žinote, Europos komisijos e, požiūris yra visapimantis. Tai reiškia, kad e, kai sustipriname sienų kontrolę ir lygiai grečiai kovojama su žmonių gabentojais, atidaromi koridoriai žmonėms. Ir turiu pasakyti, kad mūsų kovoje prieš um, žmonių gabentojais um, mums sekasi nekaip. Šių nusikaltelių tinklai yra kartais geriau organizuoti nei valstybės, kas jūs galbūt nustebins. Jie randa būdų e, išsprūsti. Ir mes, nors mes bendradarbiavime su NATO, o NATO e, laivynas išsidėstęs e, palei ES sienas, bet netgi tai nesustabdo gabentojų žmonėmis ir jie toliau išnaudoja beviltiškoje padėtyje atsidūrusius žmonės. Mes e, toliau dirbame su bendradarbiavimo planu su trečiosiomis šalimis, kad kovotume su, gabenimu, su žmonių gabenimu. Nes mes turime išsiaiškinti, kur yra Turkijoje, e, Egipte ar kitur jų bazės. E, aišku, apie Libiją net negalime kalbėti, nes neturime partnerių, dėrybų partnerių Libijoje. Taigi tokia padėtis yra dabar. Mes tikrai apsvarstėme ir atsižvelgėme į visus e, šios problemos aspektus ir tikimės, kad e, rezultatai ateitie bus geresni, bet dabar jau galim pasakyti, kad šiandien padėtis yra geresnė nei, nei anksčiau. ES perkelimo schema. Jūs pirmas gausit šitą dokumentą, net anksčiau negu aš. Atsiprašau, kadangi taip spontaniškai bendraujame, aš pasižymėjau jūsų klausimą ir dar jo neatsakiau. Aš priminsiu, kad nesu atsakingas komisijos narys už fondų naudojimą trečiosiuose šalyse, yra kitas atsakingas komisijos narys. Bet jeigu norite, mes galime e, rasti šią informaciją, gauti šią informaciją iš atitinkamo komisijos nario biuro ir jums ją perduoti. Ir e, dar vieną klausimą jūs uždavėte, kuris yra mums taip pat labai svarbus. Uh, mes e, stengiamės kaip išgalėdami išvengti smegenų nutekėjimo, protų nutekėjimo. Ir tikimės, kad e, galiausiai mes kaip ES gebėsime e, suteikti pagalbą šioms šalims E, kad būtent grįž į tas šalis e, aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Taigi mes tikrai atsižvelgėme ir į šį labai svarbų jūsų iškeltą klausimą. Martina, ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi šiandien matydama jūs, nes laukiau jūsų nuo pat jūsų e, procedūros pradžios. Aš buvau pranešėja ir kelis kartus prašiau jūs pakviesti čia. Mm, Deja, Anksčiau jūsų prisikviesti nepavyko, bet e, štai dabar jūs čia ir pranešėjęs apie 2015 biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Jis tikrai laimės kūdikis, nes štai mato jūs prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Mes, jūs kalbėjote apie auditorumų ataskaitą, aš turiu keletą pastabų Pirmiausia, audito rūmų specialioje ataskaita dėl migracijos išlaidų. Pietų viduržėme jūros um, regiono šalyse. Ir buvo nustatyta, kad uh, trūksta atitinkamo lėšų panaudojimo mechanizmo. O tokio mechanizmo dabar reikia labiau negu bet kada. Jis turėtų būti privalomas atsižvelgiant į esamą situaciją. Ir šis mechanizmas turėtų padėti stebėti išlaidas, atlikti tų išlaidų panaudojimo tarp įvairių priemonių analizę. Tai padėtų taip pat e, suvokti, kokios lėšos, iš kokių lėšų finansuojami kurie projektai. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas - migracija ir pabėgėlių srautai yra dinamiškas procesas ir gali kilti naujų krizių. Mm, kilmės šalyse, tai reiškia, kad prioritetai gali greitai pasikeisti. Aš manau, kad todėl būtinas lankstumas ir mes norėtume sulaukti konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip būtų galima perkelti lėšas, e, jeigu to reikės, ar pakeisti jų naudojimą, jeigu to reikės, nes iš tikrųjų kyla naujų sunkumų Europai ir Europa tampa vis pažeidžiamesnė. Taigi, kiek yra lankstumo ir koks lankstumas galimas ateityje. Ir paskutinis klausimas migracijos darbo tvarkyje e, yra dažnai išdėstomi trumpalaikiai tikslai ir ilgalaikiai tikslai tokie kaip e, situacijos gerinimas kilmės šalyse, bet man atrodo, kad e, abiejų tipų tikslų reikia siekti vienu metu ir galbūt komisija galėtų pateikti pasiūlymų, kaip geriau koordinuoti šios tikslus, mm, kokie turėtų būti prioritetai ir finansavimas, kaip galite užtikrinti mm, geresnį koordinavimą, geresnę sinergiją tarp šių dviejų tikslų tipų. Ačiū, aš neklausiu detaliau, nes kitaip mes čia galėtume likti valandų valandas diskutuoti. Kaip matote, mūsų visus domina ši tema, e, bet e, man aktualiausi biudžeto kontrolės klausimai. Ačiū. Ačiū. Sakėte, kad sunku mane prisikviesti, bet štai aš čia. E, fiziškai, psichologiškai, visokiojopai. Ir esu pasirengęs imtis konkrečių veiksmų. Ir aš iš karto e, pasakiau, na kaip jūs ir sakėte, iš tikrųjų e, galbūt užtruko E, laiko surenkti mūsų susitikimą teroristai. Sutrūkdė man atvykti laiku, nes jų saugumas yra taip pat mano kompetencijos rytyje. Ir žinoma, kokiu buvo įvykiu. Bet vėlgi, aš tikrai su didelė pagarba žiūriu į šio komiteto darbą. Ir aš už stebėseną, už skaidrum, skaidrumą. Ir uh, Mūsų darbas tai parodė. Aš e, iš karto jums pateikiau ataskaitą apie tai, kaip mes dirbame ir kaip atsižvelgėme į jūsų komiteto reikalavimus. Bet e, leiskite pasakyti, kad aš dar kartą atvyksiu prieš kalėdas ar po kalėdų kai bus kalbama apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Bet tarp mūsų kalbant, padarykit šiek tiek daugiau spaudimo. Šiek tiek daugiau spaudimo. Nes iš tikrųjų yra taip, kad e, aš esu vienas tų komisijos narių, kurie tikrai dažnai atvyksta į Europos parlamentą. Bet kaip žinote, aš turiu ypatingus, ypatingą ryšį su Libė komitetu, su jais aš susitinku tikrai dažnai, bet ir jūsų prašau daryti spaudimą ir mane kviesti dažniau. E, taigi jūsų užduotas e, klausimas, tiksliau tai, ką pasakėte, kad reikės e, keleto valandų, ar reikėtų keleto valandų išsamei diskusijai, mes tikrai tiek laiko neturime, bet aš mielai atsakysiu raštu į jūsų klausimus, jeigu sutinkate, aš tikrai. Uh, suprantu, kad tai yra labai svarbus esminiai klausimai ir aš turiu paprašyti ir savo darbuotojų man pateikti faktus, skaičius, konkrečius duomenys, kuriuos galėčiau jums e, perduoti ir per artimiausias dienas turėtumėte šią informaciją gauti. Dėl lankstumo Mes tikrai pademonstravome nemažai lankstumo, pritaikydami finansavimą prie mūsų politikos skripčių ir poreikių. Taip pat ir jūsų dėka, parlamento dėka. Ir vidurio laikotarpio ataskaitoje aš ketinu taip pat šią informaciją pateikti. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. Trumpalaikiai tikslai yra tai, kuo užsimame dabar labai sudėtingomis sąlygomis ir sunkiomis aplinkybėmis. Bet kaip žinote, mes patvirtiname strategiją. Mes žinome, kad migracijos ir pabėgėlių krizės valdymas nėra kažkas, kas bus baigta daryti greitai. Nuo pačios komisijos darbo pradžios mes e, numatydami galimas pro problemas, mes prieėmėme migracijos e, darbo tvarkę ir dabar prieglopščių dokumentų rinkinį. Šiandien mes baigėme renkti prieglopščių dokumentų rinkinį. Žinote, kaip veikia administracija čia Briuselėje. Mes tikrai per labai trumpą laikotarpį parengėme labai solidų dokumentų rinkinį ir už tai tikrai reikėtų mus pagirti. Per šešis mėnesius mes mm, parengėme e, e, teisės aktą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos įsteigimo. Mes e, atlikome šį darbą ir toliau dirbame Sprendžiame labai sudėtingas problemas, bet taip pat rengiamės tam, kas gali atsitikti Europoje artimiausių metų. Ir ne vieni Europoje. Mes ėmėmės iniciatyvų, mm, spręsdami klausimus pasauliniu mastu. Jungtinių tautų specialioji konferencija vykusi Pernai rugsėjį New York'e buvo surinkta mūsų iniciatyva ir mes tikrai naudojame visas įmanomas politinės priemonės ir metodus, siekdami įtikinti visus, kad tai ne vien Europos problema. Pirmiausia, tai buvo Italijos, Ispanijos ir Graikijos problema. Pietų Europos problema. Bet dabar tai visos Europos problema. Bet visi sutinka, kad tai yra iš tikrųjų pasaulinė problema. Ir todėl reikia pasaulinės strategijos. Uh, Galbūt e, paaiškinsiu ar patikslinsiu, apie ką e, kalbu. Nepakanka žinoti, kad yra vienas e, kablelis 2 milijono pabėgėlių Europoje. Pasaulyje yra 65 milijonai pabėgėlių. Ir niekas nežino, kas atsitiks artimiausioje ateityje? Kas atsitiks, jeigu, pavyzdžiui, artimuosiuose rytuose ar Šiaurės Afrikoje krizė išgyvens dar viena šalis? Aš nenoriu įvardinti jokios konkrečios šalies, bet mes žinome, kad yra šalių, kai kurios buvo minėtos ir šios dienos diskusijoje. Šalių, kurios yra didžiulės rizikos e, zonos. Ir Europa turi būti labai gerai pasirengusi. Ir mes esame pasirengę. Taigi mūsų strategija uh, yra toleregiška. Žiūrime toli į ateitį, mm, kalbame ir steigiame naujas agentūras, mm, rengiame naujas strategijas, neatsisakydami ir nesilpnindami pagrindinių principų, kuriais remiasi Europą. Ir patikėkite, tai nėra lengva. Tai nėra lengva, nes mes susidurėme dėja su labai stipria reakcija iš populistų pusės Europoje. Aš kreipiuosi į politinę instituciją ir jūs geriau negu bet kas kita suprantate, ką aš noriu pasakyti. O populizmo ir nacionalizmo plitimas yra didžiulis pavojus. ypač kalbant apie ilgalaikės strategijos parengimą, nes dėja pabėgėlių krizė yra išnaudojama politinių jėgų Europoje. Aš nenoriu leistis e, pernelyg į šią temą, bet noriu tik tai pateikti kontekstą, kuriame vyksta šios dienos diskusija. Bet noriu pasakyti, kad mes e, Sprendžiame dabar, dabar galbūt sudėtingiausią politinį, socialinį, humanitarinę situaciją, su kuria kada nors Europa buvo susidūrusi. Ir mes rengiamės tam, kas gali įvykti ateityje. Būtent todėl mums reikia jūsų paramos, jūsų patarimo ir jūsų supratimo. Thank you, Commissioner. I just have three... Ačiū pirmininkė. Tris svarbius pastebėjimus turiu apie tai, ką Jūs ką tik sakėte. Jūs sakėt, kad grįšite dar kartą, turite daryti spaudimą ir atsakysite raštu. Mes labai puikiai žinome, kokį potencialą turi kraštutinių dešiniųjų politinės partijos Europoje, todėl norėtume užtikrinti, kad neiškiltų jokių skandalų valdant pinigus. Tam jūs ir pasikvietėm, ponas Celo. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, kad suteikėt žodį ir ačiū komisijos nariui Avromopulus už tai, kad jis atėjo čia ir suteikė mums galimybę padiskutuoti. Aš dėja negalėjau būti šiame posėdėje nuo pat pradžių, nes kitas posėdis vyksta tuo pat metu. Bet pirmiausia, jūsų komentaras apie padėtį Jordanijoje, Libane. Jūs minėjote, kad reikia tam skirti dėmesio, nes įtampa didėja, norime e, išvengti negerų padarinių ten. Dabar žvelgiame į pasaulinę strategiją. Junktinės Amerikos valstijos, atrodo, turi savo strategiją e, darbų su imigrantais. Australija laikosi labai griežtos pozicijos imigrantų atžvilgių, todėl mes, europiečiai, turime ieškoti savotiškų sprendimų, savų sprendimų. Paminėjote e, susitarimą su Turkija, aš turėčiau klausimą apie jį. Išskiriate e, vieną aspektą. Turkijoje yra 3 milijonai pabėgėlių. Ar jie yra iš Sirijos, ar iš kitų kaimininių valstybių, ar iš platesnės e, geografinės teritorijos, pavyzdžiui, iš Afganistano. Aš pats Turkijoje lankiausi rugsėjo mėnesį ir tada Vietos administracija kalbėjo apie 1,8 milijono Sirijos pabėgėlių, kurie buvo suregistruoti, turėjo e, korteles tapatybės. Dalis jų buvo prisiglaudę pabėgėlių stovyklose. Į Karamraš važiavome į kitas pabėgėlių centrus negalėjom nuvažiuoti, tiesiog neleidžiama. Turkijos valdžia tada sakė, kad siena jau anksčiau buvo uždaryta. Aš pats ten anksčiau e, lankiausi ir pasieniečiai patvirtino, kad daugiau niekas neįleidžiamas. Taigi akivaizdu, kad spaudimas pačioje Sirijoje didėja. Matėm, kiek daug žmonių likę be namų Sirijoje. Tie skaičiai tik didėja per pastaruosius mėnesius. Šimtai tūkstančių Sirijos žmonių e, per Balkanų maršrutą patenka į Europą. Skaičiai tik didėja, akivaizdu, nes e, kitos sienos uždarytos. Taigi kaip bus su e, migrantų srautų paskirstimu? Ar iš tiesų taip darosi dėl to, kad parašyta sutartis su Turkija, ar tiesiog imigrantų tampa mažiau, nes Balkanų maršrutas, Balkanų kelias pagaliau yra uždarytas. Yra tokių, kurie sako, kad neverta imtis jokių priemonių, nes bus migrantai visada ras alternatyvių patekimo būdų. Kitas dalykas yra tai, kad Sirijos pabėgėliai ne visi gali prisiglausti. Pusė žmonių ne, fiziškai neturi, nėra pajėgus tokį kelią įveikti arba pinigų neturi, jie negali susimokėti tiems kontrabandininkams, kurie juos atgabena į Europą. Taigi, manau, kad turėtumėm pagalvoti apie visas priežastis, kodėl pabėgėlių srautui tai šiek tiek silpsta man atrodo, kad jau dabar su Turkija yra pasirašyta tam tikra veikimo sutartis. Mes Europoje biudžetą turime didžiulį, matėme, kad nemažai e, biudžetas apkarpytas, kad visi tikslai būtų patenkinti. Ar valstybės narės e, įnešė savo dalį tuos 2 milijardus, kurie yra paskirti? Dalis dėrybų su Turkija buvo susijusios su vizų liberalizavimu. Rūdienį buvo priimtas sprendimas, bet parlamentas dar turi E, pareikšti pritarimą, tačiau man netrodo, kad, Turkija, kad parlamente atsiras dauguma, kuri sutiktų su vizų liberalizavimu Turkijai. Kas bus, jeigu ta sutartis nebus pasirašyta, nes sutartis turi būti pasirašyta objektyvių kriterijų pagrindo, jų Turkija netenkia. Toliau, pona Šmit, komisijos narys turi išeiti už 10 minučių, kad į lėktuvą suspėtų. Tai Pone Šmit, labai ačiū, aš kalbėsiu labai glaustai Norėjau tik tai pasisakyti. Komisijos narys nori, kad mes e, jam dėkotumėm už tai, kad jis šiandien atėjo, bet per pastaruosius šešis mėnesius tiek daug viskas pasikeitė. Aš pati esu iš Austrijos, ten iškilo milžiniškų problemų ir labai džiaugtumėmės, jeigu jūs pateiktumėt greičiau sprendimų. Galbūt mes galėsime kažkokiu būdu patys išvengti daug problemų su kitomis Europos valstybėmis, jeigu turėsime iškesnių ES sprendimų. Taigi, e, kaži, ar dabar jau viskas yra gerai valdoma, aš tuo šiek tiek abejoju. Ar jūs galvojate apie ilgalaikę perspektyvą, finansinė prasme, kaip kas keisis? Aš, pavyzdžiui, tikėčiausi, kad e, bus užmėgstas glaudesnis bendradarbiavimas su jūsų kolega Nimica. Jūs sakėte, kad Afrikos problemos iš esmės nėra jūsų problemos. Aš pati rengiau e, pranešimą apie Europos plėtros fondą. Ir kai susitikome su komisijos nariu Nimica, vaizdas nebuvo toks jau labai gražus. Taigi, kalbėjote apie tai, kad e, lankėties karštuosiuose taškuose. E, jūs gal, jums galima štai tik padėkoti, bet e, mums e, dabar darosi tik tai dar labiau aišku, kaip svarbu greitai veikti. Esame įveikę nemažai problemų. Ką Jūs galvojate apie ilgalaikę ir vidutinės trukmės strategiją, taip pat kaip vertinate finansavimo galimybės? Mm. Klaudija. E. Gal aš pabandyčiau atsakyti paskutinį klausimą. Ir jūs norėjote sužinoti apie trumpalaikę ir ilgalaikę strategiją, kuri turėtų būti priimta ir kur yra priimta šiam klausimui nagrinėti. Jūs esate iš Austrijos ir jūs žinote, kad aš jūsų valstybėje labai daug kartų lankiausi, nes Austrija patyrė labai dėlį migrantų spaudimą. Bet kaip aš suprantu, padėtis dabar normalizuota, stabili. Tačiau tiesa ta, kad padaryti reikia daugiau. E, turbūt girdėjote apie išorinės partnerystės paketą, kurį mes paskelbėme maždaug prieš mėnesį. Vidaus ir išorės dimenciją sujungėme. Žinote, kad dirbame su Afrikos valstybėmis, trečiosiomis valstybėmis. Net po valetos vadovų susitikimo e, mes palaikome ryšį su e, tų valstybių lyderiais, kurie tada dalyvavo ir mes bandome jiems aiškiai paaiškinti, kokia atsakomybė jiems tenka. E, aš nenoriu komentuoti pono Nimico vaidmens, bet jūs žinote, kad jis buvo labai geras e, tarpininkas gyvenant politiką susijusią su pagalba visiškim šalims, su plėtra. Dabar dėl tų sąlygų nustatymo. Jūsgi suprantate, kad mes turime bendradarbiauti su tomis valstybėmis ir ne tik mes turime jums padėti, bet ir tos valstybės turi atsverti gaunamas pastangas, jos turi padėti mums, kad e, migrantų krizė būtų lengviau suvaldyta. Padaryti čia reikia labai daug, tai dar nesame pasiekę deramo ligmens. Net ir Austrija žinote, kad pabėgėlių e, yra pakankamai daug, kurie patenka per Balkanus. Uh, bet yra nemažai ir legalių migrantų, kurie atvyko į Austriją dar anksčiau, prieš tai, kai mes ėmėmės reikalingų mūsų dabartinių pastangų. Tada jie pasinaudodavo vadinamojo itališkų koridoriumi. Bet taip, e, jūs galite būti tikra, kad egzistuoja atitinkama politika ir noras dirbti su trečiosiomis valstybėmis. Ir artimiausiais mėnesiais manau, jūs pamatysite jos vaisius dėl Jordano ir Jordanijos ir Libano. Jau buvo pasakyta, kad mes labai gerai šioje srityje padirbėjome. Būtent to toms valstybėms dabar ir reikia. Žinote, kokia dabar yra padėtis tose valstybėse. Tos valstybės susiduria su labai daug pavojų. Uh, Joms e, reikia pagalbos ir jos turi padėti mums. E, kalbant apie Prancūziją, jūsgi žinote, kad aš nesu kompetitingas atsakyti tokių klausimų. Mes irgi norime, kad būtų užkirstas kelias būtinybei vilti praradusiems žmonėms keliauti taip pavojingai kai juos valdo negailestingi kontrabandininkai. Mes šiuo klausimu dirbame ir stengiamės kovoti su šiuo reiškiniu. Norime e, suteikti jiems paramą. Šis tas apie Turkijai skiriamus pinigus. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad pinigai nėra skiriami Turkijai. Aiškiai supraskime. Finansai yra skirti humanitarnės pagalbos suteikimui ir kitiems pabėgėlių ir vietos bendruomenių poreikiams. Nacionalinė ir vietos administracija taip pat gali pasinaudotis fondais, kad galėtų geriau suvaldyti e, migrantų e, atvykimą. Aš tai sakau, nes yra susidaręs įspūdis, kad mes duodam pinigus Turkijai. Ne, mes ne Turkijai pinigus duodame. Bet mes esame įpareigoti tuos pinigus, e, tuos e, žmonės paremti konkrečiais pinigais. Niekas nežino, kur tie pinigai yra. Pagal jungtinių tautų žmogaus teisų komisaro tarnybų mums suteiktą informaciją, didžioji dalis į Turkiją atvykstančių pabėgėlių yra iš Sirijos, arba bent jau jie teigia, kad jie yra sirai. Tačiau, aišku, yra ir iš Irano, ir iš Pakistano Daugybė e, e, tų migrantų yra kontrabandininkų verčiami sunaikinti savo dokumentus. Tie žmonės atvyksta, vadinamiai karštųjų taškų žmonės jų laukia, bet e, Turkija to negali padaryti. Turkijos administracija neturi pajėgumų. Bet supraskime, kad uh, Turkija išleidžia labai daug pinigų. Nesvarbu, ar tie žmonės būtų iš Turkijos ar iš kitur. Būtų geriau, jeigu mes Turkijoje galėtume tos žmonės identifikuoti, jeigu Turkija turėtų tokių galimybių. Patys manote, kas dabar dedasi. Visi tie teroristiniai išpoliai automatiškai e, yra siejami su pabėgėliais. Tai ir nėra sąžininga. Niekas nežinom, kas už to slypi. Niekas, niekas nežino, kaip tai yra. Mes kalbame apie 3 milijonus. Uh, O kaip yra su kitais žmonėmis? 500 e, tūkstančių maždaug yra skaičiuojama. Bet skaičiai nėra tikslus, nes niekas iš tikrųjų nieko nežino. Niekas negali tiksliai pasakyti. Bet padėtis yra labai labai pavojinga Turkijoje žinant, su kokiamis problemomis Turkija susiduria ir aš nenoriu dabar jų įvardinti. Kaip žinote, ES ir Turkijos veiksmų plane yra numatyta, kad ES mobilizuos finansinius išteklius subalansuotai ir atsakingai, kad padėtumėm Turkijai, kad pagelbėtume jai atremti visus poreikius ir iššūkius susijusius su tais milžiniškais man anksčiau minėtais skaičiais. Šiuo požiūriu Europos komisija yra numačiusi specialią priemonę Turkijos pabėgėliams. Specialus finans, fondas tam sukurtas ir mes kontroliuojame, kur tie pinigai eina. Valstybių narių indėlis. E, iš išorės paskirtos įplaukos, taip jos yra, ta, ta, taip to e, valstybių narių e, parama yra traktuojama. Bet ar iš tiesų paskyrė valstybės narės pinigus? Ne. Labai gražiai Europos valstybės moka žadėti. Bet e, realizuoti savo pažadus e, dar yra sudėtinga. Gerbiamas komisijos nariai, aš turiu kreipti dėmesį jūsų tvarkaraštį. Labai ačiū, kad atėjot. Geros kelionės. Kitą kartą kalėdoms atvyksiu, sako komisijos narys. Mes jūsų lauksim komitete. Pasirengėm gerai jūsų sustikimams. Lauksime atsakymų į klausimus. Geros kelionės, kad ir kur jūs važiuojat. Ačiū. Zavend. E, problema yra kelionė ne iš Zaventemo, o iš čia į Zaventemą. Nuvažiuoti iki oro uosto. Bet kokiu atveju labai ačiū. Ir aš pats labai laukiu tolesnio bendradarbiavimo su jumis. Bet e, e, jeigu turite klausimų, prašom kreiptis. Ačiū. Džiaugiamės, kad atėjot. Dėkuoju ir jūsų sekretoriatui. Mūsų posėdis rytoj 9 val. prasidės. Komisijos narys Kalnėtė, Kanėtė ateis. Ir būtų labai, jeigu biudžeto kontrolieriai ateitų į tą susitikimą. Labai ačiū, gero vakaro, greit susitiksim rytoj.